Could people please take their seats? Please. To date, I have. Iki šiandien šios dienos man nereikėjo dar panaudoti to plaktuko, bet aš pradėsiu jį naudoti. ačiū. Prašom susėsti. Labai ačiū. Man labai malonu vėl pasveikinti mūsų komitetą atėjus komisijos vicepirmininką Andrusą Ansipą, kuris yra mūsų geras draugas. Ačiū, kad praėjusią savaitę atėjote apie mūsų darbo grupės posėdį. Jūs informuoja, kad ketvirtadieniais po pietų mes paprastai čia nebūname jau. Taigi matote, kad jau pakankamai nemažai narių susirinko. Žinau, kad daug kas turi anksti išvykti, kad spėtų į lėktuvą, traukinį, kas kur. Todėl turėtume pradėti iš karto, išklausysime jūsų nuo praėjusio sustikimo mes girdėjome šiokių tokių nuotrupų, e, pavyzdžiui, per jūsų spaudos konferenciją, apie tai, ką jūs mums papasakosite. Taigi dabar steiksime jums žodį pirmiausia, paskui užduosime klausimų. Take a seat. Thank you. Heather, this is, this is your choice, either speech or just points, priorities. You, do, you make us, we'd like to hear, hear, hear what you have to say, please. Norėtume išgirsti, ką turite pasakyti, o po to iš karto užduosime klausimą. Kiekvieną kartą, kai kalbate, išgirstame šį beitą naujo. Ačiū, ponė pirminkė, ponės ir ponai, man malonu vėl e, lankytis pas jūs. Kadencijos pradžioje sakiau, kad artimai palaikysiu artimus ryšius su Europos parlamentu, todėl dabar svarbu pristatyti jums skaitminės bendros rinkos e, prioritetus prieš e, ją patvirtinant kolegijai po kelių savaičių. Žmonės yra mūsų vizijo e, centras, europiečiai nori daugiau pasirinkimo, konkurencingų kainų ir didelė vidaus rinka turėtų galėti jas užtikrinti. Skaitminė rinka taip pat e, daug dėmesio skiria e, įmonėms, ar tai būtų startuoliai, ar tradicinės įmonės, skaitminėme amžiuje ES bendrovės taip pat turėtų sugebėti pasinaudoti šią didžiulę 500 milijonų klientų rinką. Mūsų strategija bus pagrįsta trimis politikos ramščiais, kurie turėtų padėti e, išlaisvinti skaitinės ekonomikos potencialą ir kurti skaitinę ateitį Europai. Kad ši vizija taptų tikrovę, kad tai taptų be kliučių e, veikiančią skaitinę rinką, reikia panaikinti kai kurias kliūtes. Negalima atsakyti, e, atsakyti priimti kreipinius e, į internetinės tiklavietės, jeigu pagal geografinę kliento padėtį. Pavyzdžiui, Taip pat e, kliūtis yra tai, kad e, prekių pristatymas transvasinių būdu brangiai kainuoja, tai stabdo uh, internetinę priekybą, taip pat uh, nepateisinamas geoblokavimas, kurį ką tik minėjau. Nėra pagrindo neleisti žmonėms apsilankyti tinklavietės, jeigu jie yra iš kitos ES šalies. Ši praktika ne tik yra kliūtis priekybai, Ji taip pat prieštarauja ir Europos bendrosios rinkos principams. Vartotojai turėtų sutaupyti 11,7 milijardo eurų per metus, jeigu galėtų pasirinkti prekes ir paslaugas tarp visų 28 valstybių narių, jeigu jie perka internetu. Daugelis kliučių, su, kuriais, su kuriamis susiduria žmonės ir verslas, yra fragmentuotos rinkos e, rezultatas, nes egzistuoja įvairios skirtingos taisyklės visose šalise. E, taisyklės skaitmeniniams produktams ir pirkimų internete yra geras pavyzdys. E, taip pat taisyklės skirtos vartotojų apsaugai ir sutartims. Yra ilgas sąrašas, kur galima pasirinkti pavyzdžiui, autorinių teisų apsaugos sistemos labai smarkiai skiriasi. Yra daug išimčių, kurios skiriasi kiekvienoje šalyje. Dėl to visą tai sulaiko bendrovės ir stabdo konkurencingumo pažangą. Tai atgraso investuotojais, o Europai investuotojų įskaitinė rinka veikia tikrai. Be to, mums reikia tvirtos tinkamos infrastruktūros, kad skaitinė rinka veiktų. Taip pat atitinkamos reguliavimo aplinkos. Tai yra, reikia panaikinti skirtumus, kurie mums neleidžia pasinaudoti visos Europos mastu veikiančios telekomų rinkos. E, e, reikia spręsti klausimus susijusius su telekomais, e, internetinėmis platformomis, skatinti konkurenciją, naujoves ir užtikrinti, kad visi galėtų prisijungti prie plačioje šio interneto tinklo. Ponios ir ponai, man yra aišku, kad tinkamai negalėsime eiti į priekį, siekdami bendros tikros rinkos internete, pirmiausia, nepakeisdami kai kurių rinkos taisyklių ir nes neįdėkdami tinkamos e, infrastruktūros. Tačiau mūsų e, strategija eina toliau negu tai. Mes siekiame kurti skaitinę ateitį. Reikia renktis naujoviškam augimui, nes pasaulis eina į priekį e, nutolusios kompiuterijos, e, taip pat daiktų interneto ir domenų didelio augimo srityse. Na ir mes turime padėti pagrindus ilgalaikiam augimui, tam, kad Europa pasinaudotų galutinai e, skaitinę ekonomiką, kur duomenys yra, tampa vis svarbesni ir žmonės turi turėti pakankamai įgūdžių, kad gautų darbo ar e, galėtų pasitikėti internetu, kai jo naudojasi. Skaitinės pramonės potencialas yra didžiulis - automatizavimas, tvarus, švarus, tvari švari gamyba, e, apdarojimo technologijos, visiškai e, integruota technologija gamybos procesuose gali padėti išlaikyti pramonės pagrindus Europoje. Tačiau Europos verslo ir pramonės skaitmeninimas yra gana lėtas. E, jis turi pagreitėti standartai, tarpusavę, tarp, tarpų veiką, taip pat ir vyriausybės paslaugų plėtojimo prasme ir e, elektroninės visuomenės plėtojimo srityse. Šiandien yra priežasčių, kodėl e, viešosios paslaugos negalėtų būti teikiamos internetu. Tos paslaugos taptų greitesnės, patogesnės, veiksmingesnės ir sutaupyti mokesčių mokėtojų pinigų. Dėl to viešosios paslaugos užima labai svarbę vietą šioje skaitinės bendros rinkos strategijoje. Pavyzdžiui, galima būtų sutaupyti apie 5 milijardus eurų per metus e, teikiant tokias paslaugas. Kodėl verslas ir priečiai turėtų teikti tą pačią informaciją iš naujo ir iš naujo įvairiems vyriausybių departamentams ar netgi tam pačiam departamentui? Ponas ir ponai, skaitmeninės bendrosios rinkos kūrimas apima įvairias ES politikos rytis. Kaip ten bebūtų, skaitmeniniai mes klausimai liečia mus visus, parašia įvairiausius mūsų gyvenimo aspektus. Ši bendros rinkos strategija turėtų būti vertinama taip pat ir galimybė ateičiai. Ir mūsų darbas kartu prasidės gegužės 6 dieną. Na, dabar aš esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus ir padiskutuoti su jumis. Ačiū. Um, so... Na kągi, prieš pradėdami diskusiją, aš norėčiau pasveikinti studentus iš uh, tarptautinės uh, apsikeitimo studentais programos uh, iš Lenkijos, Slovakijos, Kroatijos ir Italijos. Iš tikrųjų, reikėtų, kad kuo daugiau tokių mainų vyktų, kuo daugiau jaunų žmonių turėtų sužinoti apie mūsų darbą ir puiku, kad jūs atvykote pas mus būtent šiandien, nes šiandien komisijos narys panas Andrip kalbėjo apie skaitinės rinkos pasiūlymus su parlamento nariais. Ir uh, tie pasiūlymai apima daugybę įvairių teisės aktų, kurie turėtų padėti jums pasiruošti skaitmininiam pasauliu, skaitmininiam amžiui. Nebijoju, kad uh, Daugybė jūsų jau ir taip naudojasi skaitminėmis priemonėmis, mačiau, kad daug kas naudojasi jomis įeidami į šią salę ir mes dabar galėsime užduoti savo klausimus komisijos nariui. Turiu kalbėtojų sąrašą ir klausimus pateiksime po tris. Evelyn Gebhardt, ponas Galas ir po to Viržen Grosie. Evelyn, prašau. Dankeschön. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos nariui. Palauksiu, kol užsidėsite ausines. Tik tai svečiams noriu pasakyti, kad užsidėję ausines e, jūs e, norėdami, norėdami klausyti vertimą savo kalbą turėtumėte įsijungti kanalą, kuris yra nurodytas ant vertėjų kabinos stiklo. Ačiū pirmininkė ir už tai, kad e, mums dabar suteikėte žipsnelį informacijos apie tai, kas mūsų laukia ateityje. Tos pastabos e, Europos parlamento nariams e, labai rūpi. Pirmiausia, mums labai rūpi tos kliūtis egzistuojančios bendroje rinkoje kurios neleidžia mums pasinaudoti tais bendrais pasiekimais tiek verslui, tiek vartotojams. Antra priežastis, kodėl bendroji rinka neveikia kaip turėtų, yra susijusi su nepakankamai dideliu pasitikėjimu iš piliečių pusės vien dėl to, kad taisyklės galiojančios skirtingose valstybėse narėse taip smarkiai skiriasi ir negalime susidaryti bendro vaizdo. Todėl man rūpi sužinoti, kaip ateityje ši bendroji rinka bus reglamentuojama. Žinote, kad Europoje egzistuoja tokia teisėkuros tradicija, pagal kurią siekiama visiškai harmonizuoti e, įvairius teisės aktus tarpusavyje, pavyzdžiui, su vartotojų apsaugos direktyva. Aš manau, kad Toks požiūris yra teisingas, nes tokiu būdu susidaro įspūdis tiek verslui, tiek vartotojams, kad visų teisės vienodas. Aš noriu paklausti, ar jūs norite pakeisti tą padėtį, nes aš prisimenu tai, ką kalbėjote lapkričio 26 dieną plenarinėme posėdėje, kuomet teigiate, kad turėtų būti vadovaujamas kilmės šalies principų, nustatant vartotojų apsaugą taip pat ir internete. Turim pasakyti, kad mano frakcija tokiam požiūriui nepritars, nes e, su šio principo taikymu yra susijusios labai daug problemų. Pirmiausiai, kilmės šalies principas reiškia, kad ir toliau liks galioti 20 skirtingos. 28 skirtingos vartotojų apsaugos sistemos, taip pat bus kvestionuojamas Romos pirmasis reglamentas, kuriame parašyta, kad e, reikia vartotojų apsaugą užtikrinti vadovaujantis e, tos šalies teisės aktais, kurioje ši vartotojų apsauga užtikrinama labiausiai. Taigi aš noriu Jūs paklausti ir toliau Jūs ketinate eiti, žengti pasirinktų harmonizavimo keliu, nes tik tai e, turėdami galiojančias bendras europinės taisyklės, mes galėsime tas kliūtis ir toliau sėkmingai šalinti. Nekantriai laukiu jūsų atsakymo. Ką į kalą žodis? Dėkuoju. Na, iš tikrųjų norėčiau kalbėti estiškai, na, bet gal susilaikysiu. Kalbėsiu angliškai tam, kad būtų lengviau ir paprašiau bendrauti. Šiandien riba tarp skaitmininio pasaulio ir viso kito likusio neinternetinio pasaulio yra labai neaiški. Turime internetinės paslaugas ir neinternetinės paslaugas, taigi dažnai atskirti jas e, tampa vis sunkiau. Taigi skaitmeninė rinka iš esmės neapima vien skaitmeninių dalykų. Ji uh, išsiplečia ir kitus sektorius. Aš turiu daug klausimų, bet užduosiu tik kelis. Jūs minėjote elektroninę vyriausybę ir kalbėjote, kad šioje srityje ES atsilieka nuo kitų pasaulio regionų. Ir mano klausimas būtų toks. Ar jūs ketinate imtis kokiu nors veiksmų? Gal ketinate sparčiai ką nors keisti tam, kad uh, ir ES veiktų elektroninės vyriausybės sistema. Kitas klausimas. Internetinės platformos. Tos platformos padeda mums skatinti ekonominį augimą ir kurti naujas darbo vietas. Tačiau mes matome čia vykstančių diskusijų, kad reglamentuoti, reguliuoti tas platformas nėra lengva nes e, nelengva yra užtikrinti, kad tos platformos e, vienodomis sąlygomis galėtų e, konkuruoti su telekomunikacijų bendrovėmis. Taigi šiame kontekste kaip galima būtų užtikrinti, kad tos stambės telekomunikacinės bendrovės netrukdytų platformom vystytis, kad netrukdytų inovacijoms. Ir kad Trečias klausimas, kaip galima būtų padėti naujoves dėgiančioms e, įmonėms, ypač startuoliams? Ar e, jiems bus padedama pagal bendrosios rinkos strategiją ar pagal skaitmininės rinkos strategiją? Dėkuoju. Rožė. Ačiū komisijos vicepirmininkė už tai, kad jūs pas mus atvykote. Labai trumpai aš norėčiau pratesti tai, apie ką kalbėjo Velinį, kalbėjo apie vartotojų apsaugą. Ir iš tikrųjų mes matome, kad e, kila labai daug klausimų, ką komisija ketina daryti šio e, srityje. E, jūs įsėmėte pasiūlymą dėl 29-ojo režimo ir kaip jūs ketinate skatinti valstybės narės raginti, raginti derinti savo teisės aktus, tam, kad galima būtų kuo geriau apsaugoti vartotojus, ypač pažeidžiamiausius vartotojus ir apsaugoti juos, kai jie sudaro sutartis su įmonėmis internete. Gal jūs galėtumėte išsamiau papasakoti apie šį darbą? Ir taip pat norėčiau užduoti kelias klausimus apie elektroninę vyriausybę, apie elektroninę administraciją, ypač apie verslo galimybės naudotis šiomis paslaugomis. Mes žinome, kad daug kas jau buvo jau padaryta šioje srityje, pavyzdžiui, vieno langelio sistema buvo įdėkta. Ir taip pat profesinių kvalifikacijų tvirtinimo, patvirtinimo pripažinimo sistema buvo įdėkta ir Tai yra naudinga mūsų verslui, dėl to, kad šiandien kvalifikaciją galima pripažinti kur kas greičiau, tai, tai padeda įmonėms taip pat ir teikti savo paslaugas. Ir klausimas toks, ką komisija ketina daryti tam, kad būtų užtikrinta, kad sąžininkai atvirai ir veiksmingai valstybės narės įvykdytų visus savo įsipareigojimus, kad perkeltų nacionalinius e, teisinus dvi direktyvas šiuo klausimu ir e, kaip komisija ketina uh, savo veiksmai šioje srityje skatinti uh, tarptautinę uh, paslaugų, tarptautinės paslaugas vidaus rinkoje. Norinčių užduoti klausimų, klausimus yra labai daug ir aš perskaitysiu, kas užsirašė kalbėti. Ekledanti, Dan Dalton, Ivan Stefanich, Emma McClarkin, Catherine Styler, Ava Paunova, Eva Paunova. Okay. Krista Šaldamosa. Anybody else? Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Atsiprašau, nes e, iš tikrųjų man viską pamatyti šioje salėje nėra lengva. Na kągi, komisijos nariai, gal jūs atsakytumėt į pirmosius tris klausimus? Taip, jeigu pagėdaujat, galiu tai padaryti. Ačiū. Dėkuoju Jums už Jūsų klausimus. Pirmiausia, vartotojų teisės. Kai aš kalbėjau apie kilmės šalies e, principą, ir kai mes kalbėjome apie atitinkamą direktyvą, kalbėjome apie vartotojų apsaugą. Čia galime prisiminti pridėtinės vertės mokestį, nes čia mes pakeitėme PVM skaičiavimo taikomo tarifo e, pasirinkimo principą, ne pagal kilmės e, šalį, bet pagal tą vietą, kurioje yra teikiamos paslaugos. Ir verslas, ir vartotojai dažnai skundžiasi dėl to, kad egzistuoja skirtingos jų teisų apsaugos sistemos ir paslaugų teikėjai dažnai nenori teikti savo paslaugų ar, ar parduoti savo prekes tose šalise, kur veikia nepaprastai sudėtinga vartotojų teisų apsaugos sistema nes e, įmonėms dažnai neaišku, kokios yra jų teisės ir pareigos. Toliau skaitmeninis turinys. Mes norėtume turėti visiškai suderintą reglamentavimą šioje srityje, nes kol kas mes dar ES ligmens dokumentų neturime. Net ir nacionalinių ligmenių mažai kas e, jau yra parengęs tokius teisės aktus. Toliau e, prekyba materialiomis prekėmis. Čia mes galvojame. E, Nematerialiomis prekėmis, atsiprašau, ir paslaugomis. Čia mes taip pat norėtume suderinti taikomą teisinį režimą. Ir mes tikimės, kad mūsų įmonėms bus lengviau parduoti savo prekes, savo paslaugas e, kitose šalise. Pone Galas, aš klausė apie elektroninę vyriausybę. Mes turime nemažai gerų pavyzdžių, beveik visose valstybėse narėse tokių gerų pavyzdžių možna, sura, galime surasti. Bet mes negalime negalime tikėtis, kad uh, tos elektroninės administracijos paslaugos bus teikiamos keliose šalise. Nes čia iš karto susidurime su saveikumo, sistemų saveikumo problema. Tik nepamiršti, kad šios klausimus galima būtų bandyti spręsti komunijos rinkos strategijoje. Mes jau turime direktyvą, kuri leidžia e, valstybėms narėms pripažinti elektroninę tapatybę tarp valstybinių lygmenių. Ir aš tikiuosi, kad kai ji visiškai bus e, perkeltų nacionalinius teisynus, tuomet galima pradėti kalbėti ir apie galimybę tarptautinių, e, tarp valstybinių lygmenių naudotas ir admin, elektroninio administravimo paslaugomis. Bet e, dar laukia dar mūsų nemažai darbų šioje srityje. Toliau, internetinės platformos. Tos internetinės platformos turi tikrai šviesę ateitį. Ir čia galima kalbėti ir apie bendras platformas. Žmonėms jos patinka, jos gali pagerinti ir darbo efektyvumą. Ir iš esmės aš čia kalbu ne vien apie paieškos variklius, bet ir apie kitas platformas, kurios, pavyzdžiui, padeda vartotojams susirasti taksi vairuotojus kai tai jiems yra reikalinga. Aš nenoriu apie tai kalbėti, nenoriu minėti kon konkrečių įmonių, nes e, tai tik ponia Westgarden e, gali tai daryti, o visi kiti komisijos nariai privalo kalbėti apie politiką. mes matome, kad net ir bankininkystės sektorija susidarė situacija panašiai į ta, kur yra susijusi su Uber programėlė. Nenoriu vėlgi dabar įvardyti konkrečių įmonių, bet situacija iš esmės yra panaši ir tai yra svarbu. Bankai praranda pačius pelningiausius sektorius, pralošia juos internetinėms platformoms. Bet akivaizdu, kad tos platformos paslaugų teikėjai turi atitikti galiojančius teisės aktus. Niekas neturi teisės jų nesilaikyti. Mes turime remti tas platformas, todėl kad bendrai vertinant jos veikia veiksmingai ir siūlo geras paslaugas mūsų žmonėms bet nemažai žmonių ir kritiškai vertina tas platformas ir, pažiūrėjau, paieškos e, e, variklius. Ir nekartai susakęs, kad kartais įmonės užima dominuojančią padėtį rinkoje. Tai būna, bet niekas negali, neturi teisės piknaudžiauti šią dominuojančią padėtimi. Ir kai iškyla kokiu nors klausimu dėl to, ar vienokia ir kitokia platforma laikosi teisės aktų, ar ji nepiknaudžiauja savo dominuojančią padėtimi, tuomet mes turėtume įsikišti ir pradėti tyrimą. Tai būtų visiškai natūralu. Na, aš asmeniškai, kalbėdamas dabar apie paieškos variklius, norėčiau paklausti, kas renka mokesčius už mnogios platformos teikiamus, teikiamas paslaugas, kas e, reklamuoja tos platformos darbą. Bendras e, pirkimo pardavimo sutarčių įstatymas. E, Jau sakiau, kad mes, mes atsijėmėme tą pasiūlymą. Tai ir tiek. Dėkoju. Prieš pertėmė prie kitų klausimų. Vartotojų teisės. Šis mūsų komitetas yra vidaus rinkos ir vartotojų teisų komitetas. Ir mums sunku yra pritarti bet kokiam pasiūlymui, kuris sumenkins vartotojų teisų apsaugą palyginus su apsauga, kuriems užtikrinama nacionalinėje rinkoje. Ir mums yra žinoma apie atskirus e, atvejus, kai tai buvo daroma. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsite telekomunikacijų e, bendrą rinką ir e, šią rinką skirtą dokumentų paketą, pamatysite, kad kai kas gali naudotis kai kuriomis teisėmis, kuriomis negalima naudotis kitur. Uh, Ir todėl mūsų komitetas siūlo bent minimaliai suderinti e, viską. Europos vadovų taryba nenori visiškai pritarti šiam požiūriai. Ir komisijos nariai, jūs kalbėjote apie visišką e, suderinimą. Ir mes jūsų paprašytume, kad uh, jūs sugebėtumėt įtikinti ir tarybą, kad tai yra reikalinga. Ir kad jeigu vyks taisyklių derinimas, reglamentavimo derinimas, tuomet ne, a, apsaugos lygis nebus sumažintas kai kuriuose šalise. Ir mes turime reikalauti kuo daugiau tam, kad galėtume kuo geriau apsaugoti vartotojų teisės. Kaip jums yra žinoma, girmoji ponė pirmininkė, Mūsų nuomonės šio klausimu sutampa. Europos komisijos pozicija šiuo klausimu visiškai atitinka Europos parlamento liniją. Aš tikrai nenorėčiau dabar kaltinti tarybos. Bet galiu pasakyti, kad Gal ir galima būtų išsakyti nemažai kritikos, bet siūlyčiau dabar nepradėti to daryti. We take those four. Thank you, Mr. Vice President. Ačiū, ponė vicepirmininkė, kad atvykote pas mus um, padiskutuoti apie rengiamą skaitmeninės rinkos strategiją. Noriu paklausti, kokie yra jūsų planai susiję nevyriausybinio organizacijų blokavimo veiklos vienas iš cirkuliuojančių e, pasiūlymų yra susijęs su legaliai įsigyto turinio perkelimu. Ar girdėjote apie problemą susijusią su tuo, kad didžioji e, dalis e, <clears throat> skaitminės rinkos skaitmenės rinką veikiančių platformų siūlomų paslaugų E, negali būti perkeliamos per sienas ir aš turiu minėti, kad geografiniu požiūriu yra blokuojamas prieinamumas prie jų. <clears throat> Tai e, ar e, būtų galima imtis kokiu nors priemonių prieš tą geografinį blokavimą būtent šioje srityje? nes priešingų atveju tai, ką mes, noriu žinoti, ką mes iš tikrųjų turėsime, ar bus sukurta tikra laisva skaitmė rinka, kurioje vartotojai nebus diskriminuojami, ar bus joje kažkas panašaus į Netflix modelių paremtą sistemą. Kitas dalykas yra e, susijęs su e, pasiūlymais, kaip palengventi padėti smulkiajam e, verslui dirbančiam skaitminėje aplinkoje, numatant tam tikras PVM lengvatas įmonėms siūlančiam savo prekes ir paslaugas skaitmeninėje rinkoje. Jeigu taip, tai kokios tos PVM lengvatos e, yra numatomos, kaip jos bus siejamos su įmonių apyvarta. Dabar mes siūlome, kad būtų pradamos skaičiuoti atitinkamos lengvatos sėtinos su 100 tūkstančių eurų metinė apyvarta. Questa sera molto puntuale. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos vicepirmininkui, kuris e, suteikė labai daug svarbios išsamios informacijos, buvo įdomu jūsų klausytis. Aš noriu pasakyti, kad e, mums yra labai e, svarbu, kaip e, šios būsimos nuostatos atsilieps mūsų verslui, vertinant e, naujųjų technologijų kontekste, jų panaudojimo kontekste. Naujosiuose sektoriuose konkurencingumas yra labai svarbus ir e, mums būtina skatinti verslumą Europoje ir atrodo, kad pasitelkus šiaugės technologijas galėtume atnaujinti mūsų verslo sektorių. Susidaro įspūdis klausantis jūsų kalbos, kad komisija turi galimybę investuoti į šią sritį. Taip pat noriu paklausti, galbūt suteiktumėte papildomas informacijos apie tai, kokiu veiksmu ketinate imtis tam, kad tik ne, ne tik būtų remiamas naujas skaitmeninis verslas, tačiau ir tam, kad Europos verslo sektorius galėtų gaminti naujoviškus inovatyvius produktus, kurie būtų suderinami su naujosiomis technologijomis. Taigi, kaip galėtume susijęti, pavyzdžiui, startuolių verslą veiklą su, tradicinė, e, su tradicinėmis ekonomikos šakomis, su tradiciniu verslu, kaip galėtume pereiti prie taip vadinamosios skaitmeninės gamybos, ar komisija yra parengusi kokią nors politikos strategiją, ar yra eh, numačiusi tam tikrų finansinių išteklių ir ar jūs manote, kad naujo pobūdžio ekonomika verta, investicijų verta naujos strategijos sukūrimo, taigi yra dar yra labai daug ir kitų e, temų, tačiau jų neminėsiu apsiribodamas to, ką pasakiau, ponui Daltonas žodžiu. Ačiū. Aš tik norėčiau kalbėti apie geografinį blokavimą ir skaitmeninio turinio perkelimo galimybę. Kol kas mes negirdėjome išsamestės informacijos apie jūsų veiksmus šioje srityje ir tai yra labai svarbu. Mums svarbu sužinoti, kaip mes ketiname užtikrinti turinio perkelimą, nesukurdami e, tokios visą Europą apriepiančios licenzijų sistemos. Aš tikiuosi, kad po kelių savaičių mums teikite daug daugiau informacijos, tačiau būtų gerai jos gauti šiek tiek ir dabar. Kitas pastebėjimas bendro pobūdžio. Aš manau, kad čia mes šiek tiek e, e, perlinkime lasdą e, arba tiksliau visi kalbame apie, apie akivaizdžius dalykus. Mes turime pasitelkti sėkmingai veikiančio verslo modelį. Galiu pateikti Jums tokius pavyzdžius kaip Uber, e, BMW, Google, e, skaitmeninėje rinkoje šios kompanijos, taip pat kaip ir dirbdamos su vartotojais, jos yra labai sėkmingos, taip jos remiasi veikiančiais verslo modeliais. E, ir aš manau, kad mūsų tvirtinami teisės aktai dažnai yra nepritaikyti skaitmeniniai rinkai, skaitmeniniam pasauliu. Kila klausimas, kaip turime pritraukti skaitmėje rinkoje verkiančius, veikiančius verslininkus į ES, kad jie čia galėtų sėkmingai veikti. Visos mūsų tvirtinamos taisyklės dažnai jo, toms įmonėms yra nenaudingos ir e, norint jas pakeisti reikia gauti sutikimą iš valstybių narių ir komisijos taip pat. Ar iš tiesų jums susidaro įspūdis, kad visi supranta komisijoje ir valstybės narise, kad jeigu norime sukurti skaitmeninę rinką, mums reikia pakeisti galiojančius reglamentus. Stefanič. Ačiū pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, labai aukštai vertinu jūsų pastangas siekti nuolat pagerinti sąlygas vystyti prekybą internete, ypač tarp valstybinių mastų, tačiau dėl dabar dabartinių PVM tarifų tai yra padaryti pakankamai sudėtinga. Ar ketinate inicijuoti kokius nors dabartinės PVM skaičiavimo tvarkos sistemos pokyčius, nes tai yra didžiausia kliūtis siekiant e, didinti tarp valstybinius par pardavimus. Taip pat e, valstybių viduje e, veikiančios skaitmeninės rinkos lyderės. Manau, galėtume tas įmonės pasitelkti tam, kad e, jos ir jose dirbantis žmonės galėtų skleisti mūsų idėjas susijusius skaitmės rinkos kūrimu ir ketinate imti, imtis panašaus pobūdžio iniciatyvų. Ačiū pirmininkė komisijos nariai. Mes čia susirinkome dėl to, kad norime matyti supuškai veikiančią skaitmeninę rinką, kuri būtų naudinga ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui, aš ir mano frakcija <clears throat> norėtų, kad taip atsitiktų, todėl mes vykdėme plataus masto konsultacijas, užsakėme įvairius tyrimus šioje e, srityje ir turime pasiremti e, atitinkamomis tyrimo išvadomis. Kalbant apie geografinį blokavimą, būtų įdomu sužinoti, ar komisija turi uh, apčiopiamų faktų, kad e, jeigu e, liudijančių, kad įgyvendinus komisijos pasiūlymus padėtis e, smarkiai pagerėtų. Mes nuolat turime ne, stengtis neatsilikti nuo kitų pasaulio regionų skaitmeninių paslaugų teikimo srityje ir kartais labai sudėtinga vertinti padėtį rinkoje. Aš noriu Jums pateikti pavyzdį susijusiu su e, paskolų e, skolimosi galimybę internetu arba duomenų gavybos e, įvairiais būdais, duomenų kaupimo būdais, prieiga prie šių duomenų. Jeigu dabartiniu etapu mes parengsime, patvirtinsime tinkamą reglamentą e, ir turint omenyje, kad dabar e, šis procesas dar yra labai ankstyvoje stadijoje, ar nesibaiminate, kad e, mūsų patvirtos taisyklės neigiamai takos visą procesą. Aš norėčiau vieną srityje pagirti komisijos pastangas už tai, kad e, ji pripažįsta, kad būtina teikti paramą kūrėjams ir E, užtikrinti, kad būtų jų atžvilgių nustatytų taisyklių laikomasi. Manau, kad mes privalome siekti, kad šią srityje, e, būtent kuriejų teisų apsaugos srityje, e, patvirtintos taisyklės būtų įgyvendinamos kuo griežčiausiai tam, kad kuriejai už savo kūrinius gaunamas lėšas galėtų panaudoti ne teisiniam bilinėjimuisi, siekdami apginti e, savo teisės, tačiau e, kitais tikslais. Taigi mes privalome užtikrinti, kad teisės, kurios kuriems yra suteiktos, e, kad jų būtų laikomas ir kad jie galėtų skirti uždirbamas lėšos ir turimą laiką kūrybai. Ačiū dar kartą už klausimus. Julija Red klausia apie geoblokavimą. Aš visiškai sutinku su jumis, kad vien tik tai leisti turinio perkelimą nėra sprendimas. Turime leisti žmonėms ir tarp valstybinių mastų pasiekti turinį. Kaip visi žinome, šiandien situacija yra tokia, kad pralaimi visi Aš norėčiau e, pasidžiaugti e, kuriejų sukurtais šedevrais, aš noriu už tai sumokėti, tačiau man, mano pinigų niekas nepriima. Mes norime, kad situacija būtų naudinga visiems. Aš pasimėgausiu darbais, sumokėsiu, o kuriejai gaus daugiau pinigų, kad galėtų skurti daugiau geresnių filmų. Taigi tokia situacija bus palanki visiems, toks mano tikslas ir yra. Šiandien maždaug šimtas milijonų europiečių esančių namuose norėtų pasiekti skaitmeninį turinį tarp valstybinių mastų. Kiną, muziką, elektroninės knygas, esančius kitose valstybėse narėse, tačiau jie negali to padaryti. 271 milijonas e, kelionių apsilankant kitoje valstybėje narėje liekama kiekvieno europiečio. Tai yra visų Europos žmonių per metus. Taigi daugelis e, piliečių nusipirkę kažkokį turinį norėtų jį pasiekti, jį panaudoti ir namuose. Paprastai jie to negali padaryti. Jie yra blokuojami. Aš nekalbu apie mažumas, kai kalbu apie geoblokavimo panaikinimą. Taip pat aš nekalbu apie šio verslo modelio pagrįsto teritorialumo e, naikinimą. Aš žinau, kad gerbiamoji Julė Reda siūlo įdėkti europinės licencijas. Tačiau daugelį atveju, kai filmų produceriai gali būti iš mažų valstybių ir tik tai kaimininės šalis e, sutinka pirkti tas licencijas ir rodyti tos filmus. Niekas nenori pirkti europinių licencijų. Aš taip pat nesiūlau keisti ir išleidimo sistemos Aš žinau, kad komisijoje, ne, ne, ne šioje komisijoje, bet ankstesnėje norėjo keisti e, išleidimo sistemą. Tačiau turėdami šią strategiją skaitinėje rinkai mes neketiname siūlyti keisti išleidimo sistemos. Pirmiausia, gali būti kinos išleidžiami filmai, po to DVD, o po to, kai kalbam apie video e, pareikalavimą, aš norėčiau siūlyti dėkti tarp valstybinę prieigą. Atrodo, kad, kad daugelis žmonių, kurie žodžiais gina kuriejus ir jų teisės, nelabai kreipia dėmesį į tikrovę. Aš jau parlamente esu sakęs, kad suradęs leidinio tek crunch straipsnį kur sakoma, kad 29 procentai kanadiečių nu, žiūri filmus per Netflix, e, panaudodami VPN sistemą ir, iš, ir naudoja amerikiečių uh, interneto adresus. Sakoma, kad e, Amerikoje, Junktinės valstijose šio turinio daug daugiau negu Kanadoje. Aš nežinau kaip yra, bet būtent taip sakoma tame straipsnėje, kad e, panaudojama virtualaus privataus tinklo technologija, ko neviešai žiūri filmus Amerikoje. E, nežinau, kaip dabar rasti tą straipsnį, e, nepamenu jo adreso, šaltinio adreso, bet bet Ten rašoma taip pat, kad 25 milijonai Kinijoje gyvenančių žmonių taip pat žiūri filmus panaudodami e, virtualų privatų tinklą. Tačiau paslaugų tiekėjai sako, ne, ne, ne, visi mūsų klientai yra ne Kinijoje, o Junktinės Amerikos valstijose. Taigi, labai lengva panaudoti virtualų privatų tinklą, kad pasiektum skaitinį turinį. Taigi realiame gyvenime geoblokavimas techninė prasme nėra problema. Tačiau aš esu įstikinęs, kad mūsų žmonės nori elgtis e, sąžiningai. Jeigu jie e, kažko nori, jie pasirengia už tai sumokėti. Tačiau mes tiesiog e, neprimame jų pinigų. Žinau pavyzdį iš Spotify Australijoje patirties. Kai teisėtas parsisintimas Spotify turinio padidėjo, nelegalius e, torrent sistemos panaudojimas sumažėjo. Yra labai stipri koreliacija tarp e, teisėtų ir neteisėtų parsisintimų. Mes e, žinome, kad piratavimas yra nemokamas, nieko nereikia mokėti. Tačiau jeigu paslaugų teikėjai sugeba teikti geresnės kokybės, greitesnės paslaugas, žmonės būna pasirengę už tai sumokėti. Ir dar kartą aš galiu pasakyti, kad aš noriu remti ir kuriejus. Aš norėčiau suteikti jiems daugiau pinigų, sąžiningas atlyginimas būtų mano tikslas. Taigi, E, reikia imtis ir įstatymų įgyvendinimo, kaip jūs minėjote. Mūsų požiūris yra sekime pinigus, tokį principą. Kai kurios e, bendrovės finansuoja tokias platformas ar e, programėlės, kurios e, leidžia pasinaudoti teisėtomis galimybėmis pasiekti skaitmeninį turinį. Taigi turime turėti reikalų ir, ir dirbti su tomis didelėmis bendrovėmis šioje srityje. Dar kartą sakau, mano tikslas sukurti situaciją, kuri būtų naudinga visiems. Aš, e, mano tikslas yra saugoti ir e, intelektinės nusavybės teisės, bet taip pat užtikrinti galimybę tarp valstybinių mastų pasiekti skaitmeninį turinį mūsų žmonėms. Jie to nusipelno. dėl Vatmos. Tai aš asmeniškai manau, kad reikia pakartoti šį pasiūlymą. Jis buvo pirmas iki pateiktas 4-8 metais. Riba buvo nustatyta gana aukšta. Aš pasiūlyčiau 100 tūkstančių eurų. Riba, ypač Junktinėje karalystėje, kur, kur ta riba yra taip aukšta, 81 tūkstantis svarų, tačiau verslininkai skundžiasi dėl biurokratinių kliučių. Mes jų turime klausyti, turime juos išgirsti. Taigi Europos komisijos pasiūlymas buvo atmestas valstybių narių. Aš tikiuosi, kad e, šį kartą valstybės narės šį pasiūlymą pažiūrės rimčiau. Toliau pramonė ir standartizavimas. Ir e, tarpų veika. Šios priemonės, aišku, padės mūsų įmonėms perėti į skaitmeninę erdvę atsiminkime, kai GSM laikais 2G standartas buvo labai puikus dalykas Europos Sąjungoje. Dabar labai gaila sakyti, tačiau atsiliekame, kai kalbame apie ketvirtosios kartos e, mobilų ryšį. Kai kuriuose šalise tai nėra dar realybė. E, gana greitai atsiras naujas standartas, penktos kartos 5G standartas ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime e, patvirtinti standartizavimo pasiūlymus, e, greitai vykdyti visos procesus, negu kad 3G ir 4G atveju. Turime daug daugiau kalbėti apie duomenis, kai kalbame apie duomenų ekonomiką. Reikia kalbėti ir apie domenų nuosavybę. Iki šiol, kalbėdami apie duomenis, kalbėdavome apie duomenų apsaugą. Tačiau apie duomenis reikia kalbėti kaip apie vertingą išteklių, kaip žaliavą. Dėl startuolių. Taip, startuoliai sukuria labai daug darbo vietų Europos Sąjungoje. Tai yra patys lankščiausi žmonės su greita reakcija, e, pasinaudojantis e, įvairiausiamis galimybėmis Mums reikia skurti aplinką draugišką startuoliams e, Europos Sąjungoje. Norėčiau paklausti dar kartą. Kodėl startuoliams norint išsiplėsti reikia išeiti iš Europos Sąjungos, perskelti į Junktinės valstijas? Kodėl mums nepavyksta išlaikyti tų e, smegenų čia Europos Sąjungoje? Reikės kurti aplinką draugišką startuoliams pačioje Europos Sąjungoje ir aš esu įstikinęs, kad bendros skaitinės rinkos sukūrimas <clears throat> ypač padės startuoliams plėstis čia Europos Sąjungoje. Ir mūsų mažos ir vidutinės įmonės taip pat galės pasinaudoti bendrą skaitinę rinką Europos Sąjungoje. Tačiau kai kuriame tą skaitinę rinką, Tai nereikia kalbėti apie protekcionizmą, kuriame skaitminė rinka visiems, visiems mūsų žmonėms, verslui, bet ir verslininkams taip pat ir iš trečiųjų šalių. E, dėl portabilumo. Aš nenorėčiau sunaikinti teritorialumo principo. Tačiau neįmanoma e, apsaugoti, išlaikyti teritorinio išskirtinumo. Jeigu tai bus, tai tuomet turinio portabilumas ar prieiga prie tarpvalstybinių mastų bus nesąmonė. Turime, dar kartą sakau, leisti pasiekti tą turinį tarpvalstybinių mastų ir užtikrinti turinio portabilumą piliečiams. Ar aš manau, kad valstybės narės sutiks keisti esamus teisės aktus? Taip, aš manau taip. Nes yra priežasčių keisti tuos reglamentus ir taisyklės. Geriau žinote už mane. Pagal Europos parlamento parengtą analizę. Ne europinių sprendimų skaitinėje srityje e, kelias, yra brangus, jis kainuoja 340 milijardų per metus. Supraskite, aš kalbu taip pat čia ne vieną apie pinigus, bet yra pagrindinės teisės. Taigi diskriminuoti per jo blokavimo pagalbą, diskriminuoti e, piliečius 21 amžiuje yra neprimtina. klausimas apie PVM sistemą ir ar mes planuojame apkeisti tą sistemą. Visi mokesčių klausimai yra Piero Moskovisi portfelio dalis. Kaip žinote, visi komisijos nariai bendradarbiauja, tačiau labai aiškiai esame nusprendę, kad kai kalbame apie įgūdžius, tai žvelgiame į tai visapusiškai ir neatskiriame šio klausimo nuo, pažiūrėjau, skaitmeninių įgūdžių nuo neskaitmeninių įgūdžių. Marian Tyson yra pasirengusi pateikti įgūdžių vystimo strategiją. Taigi mes tęsime šį bendradarbiavimą su E, skaitiniais čempionais, tai buvo naudinga patirtis. E, jau esame surengę susitikimus su jais. Ir lankydamasis e, atskirose valstybės narėse visada kalbam ir apie tai. Impact assessment, uh, public consultation poveikio vertinimas, e, viešos konsultacijos, tai yra privalomi reikalavimai. Sėdžiu šalia pirmininkės, kuri e, siekia apsaugoti vartotojus. Aš net neturiu teisės e, net abejoti, kad tokiais tais principais reikia sekti. Ir Ir aš net negalvoju, kaip apeiti tos reikalavimus, renkti poveikio vertinimus, viešasias konsultacijas ir panašiai. Dėl duomenų kasybos. Na, vaizdas yra šiek tiek skirtingas įvairiose valstybės narėse, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje. Mokslininkai turi galimybę pasiekti tokias naujoviškas priemonės Ir tos technologijos yra prieinamos kai kuriuose valstybės narėse. Mm, tačiau kai kuriuose valstybės narėse tai nėra prieinama. Mes turime leisti mūsų mokslininkams uh, turėti galimybę dirbti su dėliais duomenų kiekiais, nes įmanoma rasti ten įvairiausių koreliacijų, panašių pasikartojančių vaizdų ir rasti tikrai gerų sprendimų panaudojant duomenų gavybą. Na, manau, atsakiau visus klausimus. Ačiū. Because Um, Dar keturi kalbėti. Anova, Christelle Chaldemosa, Rosa Sun, and I'm just going to, because I'm going to need to leave. Aš turėsiu išeiti uh, šiek tiek anksčiau, nes aš dėja skaitminių būdų dar nesugebau persikelti į savo namus. Todėl norėčiau štai ką pasakyti. Labai dažnai mes pamirštame apie didžiulės sėkmės pavyzdžius šeši labiausiai, šešios labiausiai e, suskaitmenintos ekonomikos yra Europoje. E, tai yra bendrai Europos Sąjungoje ir, ir Europos ekonominėje erdvėje. 39 pirmaujančios sektoriuje įmonės veikia JAV, bet 30 e, kitų įmonių dirba Europoje. Ir mūsų išradėjai sugalvojo puikių dalykų, pavyzdžiui, e, pavyzdžiui, nedidelis prietaisas, kurį galima instaliuoti mobiliajame telefone ir kuris po to padės jums tą mobilų telefoną surasti, jeigu jūs jį pamesite. Taigi puikių turime išradėjų ir mes tikrai neatsiliekame nuo JAV. Nereikia kartoti ir kartoti, kad verslumas naujų technologijų srityje neveikia. Ne, aš manau, kad mes turime kalbėti apie tuos Uh, apie tas sėkmės istorijas Europoje. Katrin, Katrin, prašau. Ačiū, Vikė. Pasaulis keičiasi labai greitai ir aš galiu pateikti jums dar uh, skaičių, dar šiek tiek statistikos. Mobiliųjų telefonų skaičius pasaulyje uh, jau yra toks pat, kaip ir gyventojų skaičius ir e, mobiliųjų telefonų turinčių žmonių skaičių šiandien viršė tų, kurie gali naudotis kiekvieną dieną tualeto paslaugomis e, ar kurie turi banko sąskaitą, bet išmanieji telefonai tampa vis populiaresni. Norėčiau sugrįžti prie duomenų e, gavybos. Manau, kad labai įdomu tai, kad Junktinė karalystė gali pasinaudodama dabar jau da, turima teisinė sistema daug ką pasiekti. Autorių teisės, tai čia reikia išsiaiškinti, kokie yra teisėti lūkesčiai. Man patiko tai, ką jūs sakėte dėl savikumo ir standartų, dėl viešų pirkimų ir elektroninės administracijos valstybėse narėse kaip mes galėsime įtikinti valstybės narės kur kas aktyviau bendradarbiauti šioje srityje kaip visas 28 valstybės narės galime paraginti bendradarbiauti. Ir yra dar vienas dalykas, tai yra da, lyčių pusiausvėros klausimas. Čia reikėtų tikrai imtis kažkokių priemonių, kad spręstume šią pro problemą. Tik 8 procentai visų dėstytojų uh, dirbančių uh, sritise susijusiuose susijusiu su, su kompiuteriais yra moteris. Taigi aš manau, kad dar daug ką galima būtų čia keisti. Moteriams reikia padėti tam, kad jos galėtų kurti sėkmingą karjerą naujovės srityje. Mes lauksime jūsų pasiūlymo gegužės 6 dieną ir norėčiau dar kartą jūsų paklausti, ar iš tikrųjų ketinate gegužės 6 dieną jūs pateikti. Eva, Eva, taip matai, čia šiame komitete dirbančios moteris tikrai yra labai stiprios. Na, šiandien, man atrodo, lyčių pusiausvėra yra nebloga. Visai nesnei vyko elektroninės vyriausybės e, ta, e, diskusija, kurioje dalyvavo ir vyriausybių ir įvairių ministerijų, įvairių organizacijų atstovai. Ir aš buvau vienintelė moteris tame susitikime. Ir galima prisiminti daugybę įvairių susitikimų Bruselėje, kur moterų tikrai nėra labai daug. Tačiau IMKO komitetas yra gražiai išimtis. Dėkoju. Dėkoju ir dėkoju komisijos nariui, nes jūs ne tik nuvažiuojate į varias valstybės narės, bet kaip ir žadėjote, uh, jūs bendradarbiaujate ir su Europos parlamentu, jūs ateinate pas mus mažiausiai kartą per savaitę. Ir tai yra puiku, nes tai suteikia mums galimybę pasikeisti nuomonėmis. Prieš plėtinas vykusioje konferencijoje komisija, e, parlamentas ir nacionalinių institucijų atstovai Taigi, kad tam, kad galėtume baigti kurti skaitmininę rinką, mums reikėtų supaprastinti ES elektroninės, e, elektroninės administracijos paslaugas. Ir todėl aš norėčiau, kad jūs atsakytumėte štai tokius klausimus. Elektroniniai įgūdžiai. Aš manau, kad jeigu mes norime, kad mūsų piliečiai ir verslas galėtų visiškai išnaudoti elektroninių paslaugų uh, potencialą, tai yra ir elektroninio administravimo e, paslaugos, turėtume skatinti da, juos tobulinti savo elektroninius įgūdžius. Ir aš manau, kad reikia pradėti nuo mokyklos. Ir aš manau, kad strategijoje galima būtų ir apie tai kalbėti. Dar vienas dalykas. Man atrodo, kad e, skaitmeninėje ekonomikoje turėtų dirbti e, labai gerai kvalifikuoti žmonės. Jūs sakėte, kad naują strategiją pateiksite mums e, gegužės 6 dieną. Ar tenai bus nuostatų susijusių su elektroninių įgūdžių lavinimu nuo vaikų elektroninių įgūdžių lavinimu? Mes daug kalbame apie tai, kad elektroninės paslaugos turėtų būti prieinamos mūsų piliečiams. Elektroninės viešosios paslaugos neįmanomos be piliečių pasitikėjimo, nes žmonės nesinaudos tomis paslaugomis, jeigu nepasitikės jomis. Tas pats pasakytina ir apie elektroninę priekybą. Ir ar jūs ketinate e, e, bendros skaitmeninės rinkos strategijoje apie tai kalbėti, nes vartotojai kiekvieną dieną į mane kreipiasi su tokiais klausimais. Dėkoju, kalbėsiu Danų kalbą. Gerbiamasis komisijos nariai, dėkoju Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote ir aš nekantriai lauksiu jūsų konkrečių pasiūlymų, nes mes jau daug kalbame apie skaitmeninę bendrą rinką. Na kągi, kalbėsiu angliškai panašu. Ketinau kalbėti daniškai, bet visiškai pamiršau. Gerai, tai dabar aš persijungsiu į danų kalbą. Gerbiamasis komisijos nariai. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs papasakojate mums apie savo darbą. Iš karto norėčiau pasakyti, kad aš nekantriai lauksiu Jūsų konkrečių pasiūlymų pristatymo, nes man atrodo, kad mes iš esmės visi sutarėme dėl bendrų bendros skaitminės rinkos vertybių, dėl to, kad tai yra labai geras dalykas. Tačiau mes nesutrėme dažnai dėl detalių ir būtent detalės ir slepiasi velnės. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl geografinio turinio blokavimo, dėl portabilumo. Čia tikrai reikėtų e, kažkokių konkretesnių žingsnių. Bet mano klausimas iš esmės yra toks. Ar jūs galvojote apie tai, kaip vis, vis, visos šios strategijos ir veiksmai paveiks kultūros įvairovę, kalbų įvairovę Europos Sąjungoje? Tai aktualu ir net ir kai kalbame apie Netflixą. Puiku tai, kad galima naudotis virtualiu priva, privačių tinklų tam, kad galima būtų gauti kokią nors filmo a, amerikietišką versiją, pavyzdžiui, ypač kai jos negalima gauti Europoje. Bet juk tai vienaip ir kitaip paveiks ir kalbinę situaciją, nes Labai daug žmonių be abejo mielai žiūri filmus anglų kalba, bet e, žinau, kad Danijoje yra ir moksleivių, kurie norėtų, kad, e, kad filmai būtų su subtitrais. Taigi dar kartą norėčiau paklausti, ar jūs pabandėte įvertinti poveikį kultūrai ir kultūros įvairoviai, kuri gali turėti visos šios strategijos? Tikoju Kristal ir Roza. Paskutinė, bet nemažiau svarbi kalbėtoja. Uh, Ačiū, pirmininkė, gerbiamasis komisijos e, e, vicepirmininkė. Kolegos jau kalbėjot, kad puiku, kad jūs žadėjote bendradarbiauti su mumis labai glaudžiai ir mes džiaugiamės, kad jūs reguliariai pas mus atvykstate ir kad reguliariai lankotės mūsų komitete. Aš norėčiau pakalbėti apie kelis klausimus, kurie yra susiję su bendros kaitminės rinkos strategija, kurios taip nekantri laukime. Jūs ką tik sakėte, kad e, pasiūlymas dėl e, elektroninio turinio pirkimo internetu bus patektas netrukus, tačiau man būtų įdomu sužinoti, koks teisinės dokumentas bus pasirinktas, ar tai bus reglamentas ar direktyva. Jūs taip pat kelis kartus minėjote siuntinių e, e, pristatymo paslaugas. Čia reikėtų tikrai drąsių žingsnių, to laukia ir piliečiai, ir verslas. Ar jūs ketinate pasiūlyti da, e, kokios nors a, teisės aktus, kad būtų patobulintos e, siuntinių pristatymo paslaugos ES. Mes žinome, kad dažnai valstybės narėse dominuojančią padėtį užima nacionalinis paštas. E, turime 28 pašto paslaugų sistemas ir dažnai paštas nėra e, ta institucija, kuri mielai diegia inovacijas. Ne visuomet paštas veikia veiksmingai. Ir todėl norėčiau paklausti, ar jūs negalvojate apie tai, kaip galima būtų e, kurti ir dėkti naujoviškus, naujoviškus e, uh, siuntinių laiškų pristatymo metodus? Nes e, tai bus svarbu, tai jeigu mes norime, kad elektroninės priekybos sistema veiktų, nes uh, nes vartotojai nelabai tinka kai, e, kai jam sako, kad mes pristatysime jums e, siuntinį e, tokią tokią dieną ir sėdėkite ir laukite mūsų 9 iki 15 valandos. Pavyzdžiui, ne, mes žinome, kad yra ir kitų sistemų, kai pavyzdžiui, siuntinį galima palikti specialiai tam skirtose vietose, specialiai pritaikytose dėžutėse. Ar jūs svarstote galimybę skatinti dėkti tokias naujas technologijas, naujus pasiūlymus? Mes taip pat e, išklausime ir pristatymą e, apie tai, kaip veiks internetinė ginčių sprendimo sistema. Ir mes jums už tai dėkojame ir jau tikimės, kad ta sistema bus įdėkta e, jau kitų metų pradžioje ir tikimės, kad ji padės mums dar sparčiau ir geriau dėkti naujoves. Bendra ekonomika. Jei mes čia neparodysime pavyzdžio, lyderystės pavyzdžio, tuomet gali atsitikti taip, kad valstybės narės sukurs visiškai su, suskaldytą teisinę aplinką, nes kiekviena valstybė narė kur savo teisės aktus. Ir aš manau, kad šiandien mes turime labai retą progą nes įmonės kreipiasi į mūsų ES institucijas ir prašo, kad mes uh, ir vestume tvarką šioje srityje. Ir norėčiau paklausti, ar komisija ketina imtis veiksmų šioje srityje, ar, ar, ar jūs kalbėsite apie tai toje strategijoje, kuri bus mums pristatyta gegužės 6 dieną. Ir dėkuoju, kad praeitą savaitę lankytės mūsų darbo grupės posėdėje. Jūs uh, e, išgirdote suinteresuotų šalių nuogastavimus. E, jis kalbėjo, kad labai dažnai e, mūsų naujovių, inovacijų kuriejai išvyksta į JAV, nes tenai dirbti yra lengviau. Ir kaip dar galima būtų įveikti rinkos fragmentaciją? Jūs apie tai kalbėjote, bet gal konkrečiau galėtumėt e, dar pakomentuoti šį klausimą. Iš esmės man patinka tai, kad jūs holistiškai uh, viską žvelgiate. Holistinis yra toks madingas žodis šiandien. Uh, Bet aš manau, kad tai šiuo atveju da, jis yra tinkamas. Ir kai galvojame apie skaitmeninį rinką, reikia galvoti ir apie elektroninių komunikacijų rinką, nes ir tas tinklinis ryšys ir kiti dalykai iš esmės patenka ir į tą sritį, apie kurią kalbame. Ir kaip bendros skaitminės rinkos darbo grupės pirmininkė norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs aktyviai dalyvaujate mūsų posėdžiuose. Aš ketinu surenkti diskusiją ir ją pasikviesti Jūsų tarnybos atstovus. Po to, kai komisija patvirtins e, bendros skaitminės rinkos strategiją. Ir būtų gerai, jeigu jūs galėtumėt patarti man, į kokių e, direktoratų vadovus reikėtų kreiptis kad jūs galėtumėt mums nurodyti, koks direktoratas yra atsakingas už kiekvieną e, strategijos skyrių. Mes galvojame surengti tokį posėdį gegužės 12-13 dienomis. Ir aš matau, kad jūs e, dirba tikrai labai intensyviai, labai ryštingai. Ir nebejoju, kad mes ir ateityje galėsime gerai bendradarbiauti ir darbo krūvis ko gero bus gan didelis, tačiau e, iš tikrųjų verta sutelkti savo pastangas tam, kad mes sukurtume per kitus penkerius metus tikrą skaitmeninį rinką, bendrą rinką. Europoje. Ir todėl mums reikia bendradarbiauti ne tik su jumis, bet ir su jūsų tarnybomis. Ir kartu mes turėtume spausti tarybą, kad valstybės narės netrukdytų mums siekti pažangos šioje srityje Europos Sąjungoje. Dėkuoju. Žodis komisijos nariui. Ačiū Jums už Jūsų klausimus. Pirmiausia, norėčiau sakyti klausimą apie elektroninius viešuosius pirkimus. Ir klausimą apie saveikumą Kaip mums visiems yra žinoma, elektroninių viešųjų pirkimų sistema yra konkretus pavyzdys e, to, ką galima būtų pas, padaryti. Pavyzdžiui, Portugalijoje tokia sistema veikia. Ir kai mes galėsime įdėkti da, uh, tokią viešųjų pirkimų, elektroninių viešųjų pirkimų sistemą visoje Europos Sąjungoje, tuomet mes galėsime, galėsime sutaupyti 50 milijardų eurų ir tai bus naudinga mūsų vartotojams, mūsų žmonėms. Bet reikia taip pat suprasti, kad tai bus nenaudinga kai kurioms bendrovėms. Kodėl? Todėl, kad jie turės veikti mažiau apsaugotoje rinkoje. Bet mes visi žinome, kad ES tai yra pirmiausia, tai yra vidaus rinka, tai yra sienų griovimas ir jokio protekcionizmo negali būti ES. Todėl aš esu pasiruošęs uh, siekti įdėkti elektroninių viešųjų pirkimų sistemą visur yra taip pat ir labai gerų pasiūlymų dėl elektroninės vyriausybės, elektroninės administracijos paslaugų ir galima būtų jas įdėkti visoje Europos Sąjungoje. Informacinės ir ryšio technologijos. Čia iš tikrųjų yra problemų. Tik 20 procentų visų darbo vietų informacinių technologijų srityje yra užimtos moterų. Bet kodėl taip yra? Ar čia kaltos yra skirtingos tradicijos ar kokie kiti veiksniai? Bet juk mes čia kalbame apie skaitmeninius dalykus, tai kokios tradicijos čia gali veikti. Net čia tikrai negali būti nekalbos apie kažkokias kartas skirtingas, apie kažkokį iš ankstinį nusistatymą, kurį paveldėjote iš ankstesnių kartų. Taigi aš manau, kad čia tikrai reikėtų imtis rimtų veiksmų, nes aš visiškai įsitikinęs, kad moteris šiame sektoriuje gali veikti net geriau ir efektyviau nei vyrai. Pasitikėjimas. A, jeigu žie šešta diena. Taip, galiu jums pasakyti taip, kaip jau buvo pasakyta, tikrai ne kartą ir ne tik šiame susitikime mes ketiname pristatyti savo bendros skaitinės rinkos strategiją gegužės 6 dieną. Įgūdžiai, ir apie tai buvo klausimas, aš jau sakiau, kad Marijana Tyson rengia holistinę įgūdžių lavinimo strategiją. Aš pritariu tam, ką Jūs pasakėt. Iš tikrųjų, mūsų mokyklų mokymo programuose turėtų būti skirta vieta ir e, elektroninių informacinių įgūdžių lavinimui. Visi žinome, kad informacinių technologijų sektorius e, vystosi sparčiai. Jame gali būti sukurta labai daug darbo vietų. Pavyzdžiui, tik ne, tik programėlių, taikomųjų programėlių kūrimo srityje šiuo metu dirba kiek mažiau nei 2 milijonai žmonių. 2018 metais prognozuojama, kad darbo vietų šiame sektoriuje bendras skaičius pasieks 4,8 milijono. Kultūros įvairovė ir Danijos kinas. Aš mėgstu Danų kiną. Aš esu kelis matęs per nacionalinę Estijos televiziją. Tie filmai yra nepaprastai populiarūs mano šalyje. Ir aš puikiai žinau, kad e, jūs turite Danijoje, esate sukūrę labai daug gerų filmų. bet e, kai žmonės gali rinktis ar pirkti, pirkti kokį nors filmą ar ne, ką mes galime daryti? Na, aš manau, kad mes turime suteikti galimybę žmonėms įsigyti tą turinį, kuris jiems tinka. Ir pa, aš, pavyzdžiui, esu pasiruošęs mokėti už tą filmą, kuris man patinka. Ir taip žmonėms suteikime galimybę pamatyti. De, tikrai tikrus kino šedevrus. Aš nesiniai kalbėjusi su vieno kinematografijos archyvo atstovu ir jisai sakė, kad tame archyve yra labai daug gerų filmų, jau suskaitmenintų, tačiau platintojai visiškai jais nesidomi. Licencijos yra perkamos e, laik, griežtai laikantis e, teritorialumo principo, nors ekonominių priežasčių šitaip elgtis visiškai nėra. Jūs visame pasaulyje Visame pasaulyje, ko gero, yra šimtai tūkstančių, net, net keli milijonai žmonių, kurie norėtų pamatyti danų kino filmus. Bet kaipgi jiems užtikrinti prieigą? Na, aš siūlyčiau tiesiog leisti tiem žmonėms įsigyti tuos kino filmus. Tai yra mano pasiūlymas ir todėl aš manau, kad tokiais pasiūlymais aš prisidedu prie kultūros įvairovės išsaugojimo Europoje. Man atrodo, kad tie pasauliniai žaidėjai sugeba susitvarkyti su 28 skirtingomis rinkomis, bet mūsų kuriejai e, kurie veikia Europoje, kurie yra mažesni, susiduria su problemomis. Jie negali parduoti savo kūrinių, Jiems sunku yra prisitaikyti prie 28 skirtingų teisinių režimų ir tai ir yra rimta problema, tai yra rimta kliūtis tam, kad mes galėtume e, gerai apsaugoti ES kultūros įvairovę. Gerbiamoji ponia Roza, jūs kalbėjote apie konkrečias priemonės Na, aš galiu, dėja, negaliu Jums e, pasiūlyti jokių konkrečių priemonių. Strategijoje mes atkreipsime dėmesį į e, probleminės rytis ir e, paaiškinsime, kokiu veiksmu ketiname imtis. Aš norėčiau pateikti ir teisėkuros pasiūlymų, ir neteisėkuros iniciatyvų, kurių galėtume imtis per kitus dviejus metus ir tuomet mes ir galėsime konkrečiau kalbėti. Ir be abejo, visi tie sprendimai bus pagristi poveikio vertinimais. Jie bus rengiami po viešų konsultacijų ir šiandien dar būtų per anksti jums konkrečiai sakyti, kokių konkrečių žingsnių mes imsimės. Ar mes rengsime naują direktyvą, ar peržiūrinėsime ir keisime senąją. Deja, šiuo metu dar negaliu nieko jums konkretesnio pasiūlyti. Toliau, sintinių pristatymas. Taip, jūs visiškai teisingai kalbėjote apie tai, kad Mūsų verslininkai dažnai teigia, kad aukštas siuntinių pristatymo kainos trukdo tinkamai plėtoti ES elektroninę prekybą. Kaip mums visiems yra žinoma, siuntinių pristatymo įkainiai turėtų būti skaičiuojami atsižvelgiant į sąnaudas bet dažnai sunku yra įsiaiškinti, koks yra, e, e, kaip tos sąnaudos yra skaičiuojamos apskaičiuojant e, pristatymo įkainius. Dažniausiai įkainiai priklauso nuo tų paslaugų, kurios yra teikiamos, taip sakant, paskutinėme pristatymo kilometre nes tenai yra daugiausia paslaugų. Įsivaizduokime 2 kg siuntinį, kuris keliauja iš Belgijos į Lenkiją. Jūs turėsite už tai sumokėti 26 eurus. Bet jeigu tokį pat siuntinį siūsite iš Lenkijos į Belgiją, tuomet pristatymas jums kainuos maždaug 14,5 euro. Taigi jūs matote, kad Belgijoje taikomi įkainiai yra didesni nei Lenkijos įkainiai. Ir matome, kad kaina priklauso nuo darbo jėgos sąnaudų kiekvienoje šalyje, kuo jie yra mažesni. E, siuntėjo šalyje to ir įkainiai mažesni. Iš tikrųjų sunku yra suprasti, kodėl yra taip, kad pristatant tą patį siuntinį iš vienos šalies į kitą, jums tenka mokėti 26-27 eurus, o pristatant tą patį siuntinį atvirkštinę tvarką, jums tenka jau sumokėti apie 40 e, eurų. Aš kalbu apie du Skandinavijos, dvi Skandinavijos e, šalis. Na, aš e, galiu jums prisipažinti, kad aš esu patenkintas siuntinių pristatymo paslaugomis, nes kai aš perskėliau savo naują būtą, nusipirkau kilimą da, Vokietijoje, tai buvo dviejų metrų ant trijų metrų da, kilimas ir aš sumokėjau už jo pristatymą tik 8 eurus. Tik 8 eurus. O to siuntinio e, gabenimas, dviejų kilogramų siuntinio gabenimas iš vienos, e, vieno miesto Skandinavijoje į kitą kainuoja kiek mažiau nei 50 eurų. Taigi man tikrai būtų įdomu sužinoti, kaip skaičiuojami tie įkainiai. Toliau, universaliųjų paslaugų direktyva. Europos parlamentas yra pasiruošęs e, pradėti nagrinėti iš naujo tą direktyvą. Ir aš jums pritariu, aš manau, kad iš tikrųjų reikia tai daryti. Laiškų skaičius e, nuolat mažėja, maždaug 15-20 procentų kiekvienais metais. Bet praeitą savaitę vyko susitikimas su nacionaliniu pašto atstovais Ir jie beje labai optimistiškai žvelgia į ateitį, nes jie mano, kad e, siuntinių gabenimas kompensuos e, galimus nuostolius susijusius su laišk, mažesniais laiškų srautais. Taigi, man atrodo, kad e, siuntinių gabenimas ir taip jau vyksta gan sklandžiai. Žmonės dažnai skundžiasi dėl to, kad trūksta skaidrumo, kad ne visuomet jie gali sekti savo siuntinį. Bet aš turiu Jums pasakyti, kad, kad daugumoje valstybių narių jau veikia siuntinių sekimo sistema. Ir tai yra ta pati sistema, kuri. Tai yra sistema, kuri reiškia, e, leidžia jums uh, ne tik stebėti, kaip gabenamas jūsų siuntinys, bet ir surasti tuos siuntinius, kurie buvo pristatyti neteisingu adresu, pavyzdžiui, ir kurie kažkur pasimetė. Taigi, man atrodo, kad nepaisant visų sunkumų, paštai veikia visai neblogai. Toliau, bendra ekonomika ir. Yra reguliavimas. Pone Kalas taip pat apie tai kalbėjo. Kartais e, ta, būna taip, kad geriausias e, reguliavimas yra reguliavimo nebuvimas. Nes jei viskas veikia ir be reguliuotojo, tai kam mums kištis? Tačiau jeigu mes matome, kad sistema egzistuoja kažkokių sisteminių bendrų problemų, tuomet turėtume įsikišti. Internetas turėtų būti atviras naujovėms. Pernelik didelis reguliavimas gali sužlugdyti naujovės. Todėl viską reikia labai atidžiai pasverti, ar reikia imtis veiksmų ir Teisės aktus reikia tvirtinti tik tuomet, kai jie yra visiškai būtini. Tarptinklinis ryšys. Aš manau, kad visi šioje salėje žino, ką aš, aš manau apie tai. Ką aš manau apie tarptinklinio ryšio mokesčius. Ir dar kartą galiu pakartoti, kad kiekvienas privalo tiesėti savo pažadus. Visos frakcijos per praeitus Europos parlamento rinkimus žadėjo panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius. Ir manau, kad dabar atėjo laikas mums dirbti taip, kaip pažadėjome savo rinkėjams. Jums taip pat yra žinoma, kad pirmingaujančios Latvijos pateiktas pasiūlymas yra geras, ta prasme, kad jisai leis mums pradėti trišalės dėrybas tarp Europos parlamento, Europos komisijos ir valstybių narių. bet iš esmės e, dabartinė situacija ne, mūsų netenkina. 5 plus 5 plus 5 tai yra schema, kuri mums netinka. Mes žadėjome rinkėjams panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius ir turime tiesėti savo pažadus. Dėkojame komisijos nariu už tai, kad jisai e, šiandien po pietų pas mus atvyko ir atsakė mūsų klausimus. Thank you. So, and I, I'll, I'm ready to be here once again, if you will invite me. <laughs> Labai ačiū, atvyksiu dar kartą, kai, kai tik e, vėl pakviesite, greitų laikų pakviesime, tačiau kitą penktadienį nekvieskite. E, ačiū, kad atvykote. Dabar perkime prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra biudžeto svarstymas. <clears throat> Matau pranešėją, tai puiku, Žinau, kad e, keisimės nuomonėmis. Taigi, ponas e, Fernandės taip pat yra salėje, ponas Galspels, ponas Fernandės, kas norėtų pirmas kalbėti? Ponas Fernandės, prašau. Ačiū, pirmininkė, trumpai kalbėsiu parlamento biudžeto gairės jau buvo patvirtintos plenarinėje sesijoje. Nesu jūsų komiteto veiklos ekspertas, atvykau daugiausiai išklausyti jūsų minčių apie prioritetinės sritis, kurias turėtume įtraukti 16 metų biudžetą. Mes tas prioritetinės sritis daugiausiai koncentravome į užimtumą, smulkų verslą ir verslumo skatinimą. Ir šioms sritims turėtume <clears throat> numatyti, parengti tam tikrą atskirą viziją susijusi su to, kaip pirmoje kategorijoje per kosmę Erasmus Plus, Horizons 2020, užimtumo skatinimo iniciatyvas ir kitais būdais šių tikslų pasiekti. Taip pat negalima pamiršti ir vidaus solidarumo siekiančių prioritetinių tikslų, tai yra sangaldos fondo, išorinio solidarumo. Negalime pamiršti, negalime pamiršti, kas vyksta aplink e, Europą ir e, mūsų vaidmens tose įvykiuose. Tai yra ketvirtoji kategorija išorės solidarumas, teikiant humanitarnę pagalbą ir žinoma, galima pamiršti saugumą, kuris yra tarpusavyje tas dvi prioritetinės sritis. Mes remiamės principu, kad uh, 2015 metų pabaigoje baigsis problemos susijusios su mokėjimais ir komisija laikysis duotų pažadų. Jūsų komitetui norėčiau pristatyti tvarkaraštį. Gegužės 22, 27 dieną numatyta, kad komisija pristatys savo biudžeto projektą. Vienas svarbus dalykas, kuris yra svarbus ypač jūsų komitetui, tai yra parengėmėjai veiksmai ir bandomieji projektai bei naujų e, bandomųjų projektų pateikimo ir e, parengiamųjų veiksmų e, pristatymo galutiniai terminai. 17 birželio bus parengta, parengtas pirmasis pranešimo projektas, 30 rugsėjo 3 rugsėjo bus e, svarstamas biudžetas, o rezoliucija bus teikiama spalio mėnesį 28 dieną, plenarinė sesija bus balsuojama spalio 28 dieną dėl biudžeto, po to įstaikinimo procedūra, kuri vyks nuo spalio 29 iki lapkričio 18. Dėl pilotinių bandomųjų projektų šiuo metu yra vykdomi trys tokie e, projektai. E, tai yra du bandomiai projektai ir vienas projektas susijęs su parengiamaisiais veiksmais. Šiais metais jūsų komitetas svarbi programa yra susijusi su muitiniu veikla. Jos biudžetas palygintas 14 metais šiais metais yra padidintas, taip pat programavimo laikotarpio daugiametės finansinės programos kontekste 16 metams taip pat numatytas asignavimų didinimas. Tačiau, kaip minėjau, komisija pristatys biudžeto projektą gegužės 27 dieną. Kalbant apie vartotojų apsaugos programą, tai yra trečioji kategorija biudžeto išlaidų. Ši programa, jos finansavimas 15 metais palyginti su 14, jis taip pat buvo padidintas. Trisdešimt septyniais milijonais eurų daugiau bus skiriama lėšų šiai programai Ir daugmetės finansinės programos kontekste taip pat numatyta skirti daugiau lėšų šiai programai, kaip minėjau. Norėjau Jums suteikti šią informaciją, tačiau man svarbiausia išklausyti Jūsų minčių dėl Jums rūpimų e, prioritėtų, dėl Jūsų poreikių 2016 metų biudžete, kuris yra didesnio masto, tačiau e, taip pat yra apribotas e, e, vienu procentu nuo bendro nacionalinių pajamų. Kiekvienos valstybės narės ir jis taip pat turi savo ribas dogmetės nasis programos kontekste, taigi dabar norėjau Jums pristatydamas šią informaciją pažadėti, kad pasistengsime, kad būtų padarintas kuo geresnis biudžetas, kuriuo būtų atsižvelgiama taip pat ir jums rūpimas sritis ir klausimus. Ačiū. Ačiū. Labai malonu išklausyti jūsų ypač su trijų prioritetinių sričių, su, susijus, su jomis susijusių informacijų apie užimtumą, smulkų verslą ir verslumo skatinimą. Dabar perduosiu žodį mūsų pranešėjai. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Fernandesui. Norėčiau kalbėti vengriškai. <clears throat> Pirmiausiai norėčiau padėkoti ponai Fernandės už tai, kad atvyko pas mus, statė mums svarbiausius aspektus, su kuriais esame susipažinę per paskutinę plenarinę sesiją, jos posėdį jau balsavome dėl biudžeto projekto struktūros ir kitų klausimų. Pirmiausia, jeigu leisite, norėčiau tarti keletą žodžių dėl biudžeto struktūros. Būdama Imko komiteto narė, aš pasigendu vieno aspekto šioje struktūroje susijusiu su bendraja rinka. Mes daugiausiai kalbame apie investicijų planą, apie pagrindinės kryptis, kurios mums šiuo metu labiausiai rūpi, tačiau aš paprašyčiau nepamiršti ir kai kurių kitų temų, kurios taip pat yra svarbios Europos ekonomikos augimui, kaip minėjote, kalbėdamas apie vartotojų apsaugą, mes siekiame sapuškai pasinaudoti bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis, todėl šis aspektas mums yra mūsų komiteto visiems nariams labai svarbus. Be to, turint omenyje, kad pati bendroji rinka taip pat yra svarbus projektas ir mes teikiame jai labai didelę politinę reikšmę. Ta darysime ir toliau, kadangi bendroji rinka yra svarbi ekonomikos augimo prielaida. Tam, kad jis sėkmingai, tam, kad auktų ekonomika, mums reikia, kad bendroji rinka būtų sklandžiai veikianti ir integruota. Dabar perėsiu prie mūsų prioritetinių klausimų. Vienas iš svarbiausių tokių klausimų, žinoma, yra vartotojų apsaugos politika, tai yra taip pat ir viena iš visos ES prioritetinių sričių, Tikiuosi, kad šiems tikslams pasiekti bus skiriama pakankamai lėšų, kad e, asignavimai šios rytė taip pat bus padidinti. Taip pat manome, kad mums būtinas toks biudžetas, e, kurį gyvendindami sustiprintume vartotojų pasitikėjimą tuo, kad bus užtikrinta jų interesų apsauga. Reikia skirti pakankamai lėšų pažangaus ir tvaraus augimo skatinimui ir užimtumui skatinti. Kitas prioritetas, kurį noriu paminėti, yra muitų sąjunga bei kova su sukčiavimu tam, kad šiuose sritise galėtume slaukti sėkmės, mums reikia pat padidinti jiems, joms skirimą finansavimą. Kodėl paminėjau kovą su sukčiavimu, nesu tikra, kad tuo, kad e, e, toje vietoje, kur jūs minite e, muitų sąjungą ir susijusius aspektus, turite minėti taip pat ir būtina kova su, būtinumą, būtinybė kova su sukčiavimu. Taip pat bendrosios rinkos formų reikia skirti deramą finansavimą. Dar vieną prioritetinę sritį, platformą norėčiau paminėti. Tai yra alternatyvi teisinių ginčių sprendimo platforma ODR. Mums reikalinga, kad ši platforma galėtų tinkamai veikti, užtikrinti galimybę užtikrinti įvairią kalbystės arba kalbų įvairovės galimybę naudojantis šią platformą. Parduodant ar įsigijant kas nors paslaugas bendroje rinkoje būtų numatyti galimybę be didesnių nesklandumų ir sunkumų išspręsti galimai kilsiančius teisinius nesutarimus pasakyti, kad gegužės pradžioje mes e, apsvarstysime šį parašymo projektą komitete ir po to savaime suprantama galėsime e, dar kartą išsameu pasikeisti nuomonėmis ir padiskutuoti. Ačiū uždėmesi. Thank you to... Ačiū mūsų pranešėjai. Ar šešėliniai pranešėjai koordinatoriai norėtų pasakyti? Taip, matau Jūs, Danis, prašom. Labai trumpai, mūsų principas dėl biudžeto yra tas pats. Mūsų nuomonė, mes nepritarsime išlaidų didinimo ar naujų bandžių baudomųjų projektų, nebent būtų įrodytas jų e, aiškus poreikis. Ir antra, jeigu galima sutaupyti kažkur kitur, mes nenorime kad pinigai būtų išleidžiami tik vien tik tai dėl pačių, pačio išleidimo. Tačiau jeigu bus įrodyta, kad e, yra reikalingi tokie bandomieji projektai, mes jiems pritarsime. Bet reikia tada kitoj, atitinkamai mažinti kitas išlaidas. Patikslinimui. Biudžetas yra metams, jeigu jo nepanaudosi, juos prarasi. Pinigai yra, naujų pinigų neprašome. Aš to nespratau iki praėjusių metų, čia yra toks patikslinimas. Tai yra pinigai, kurie yra. Jeigu vidaus rinka nepaprašys tų pinigų, jie atiteks kitiems komitetams. Aš suprantu, tačiau jeigu visi kiti komitetai nebus, nepaprašys tų pinigų ir jie nebus išleisti, tai, tai jie nebus išleisti. Mes laikomės tokio principo. Tai tuomet tie pinigai išdings ir nebus galima padaryti jokių naujoviškų dalykų. Aš suprantu, Jeigu jūs nenorite jokių bandomųjų projektų, tai gerai, bet šiame komitete mes tikrai atrodysime keistai, jeigu ne, rimtai nežiūrėsime į savo uh, užduotis ir, ir nesvadovausime kolektyviniais interesais. Mačiau, dar kažkas norėjo kalbėti? Prašom. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti poną Fernandišą, padėkoti jam už pasiūlymus. ir e, galiu pabrėžti tai, ką sakė mūsų pranešėja jau. Manau, kad komitetui gerai būtų suprasti, kad pranešėjas biudžeto komitete pabrėžia tris e, principus - užimtumas, įmonės ir verslumas. Aš nepamenu, kada bendrojo biudžeto pranešėjas jo nuomonė taip dėlėto su mūsų prioritetais, taigi aš to džiaugiuosi. Taip pat noriu pabrėžti poreikį e, rengti bandomosius praktus ir parengimosius veiksmus, kaip jūs e, sakėte prieš keletą minučių, ir kad reikia įtraukti mūsų e, šiometinį biudžetą, įtraukti MVI mokymus ir apie, apie E, vartotojų teisės. Reikia daryti tai, kad galima pasiekti kažkokių skirtumų. Nekalbame daug apie didelius pinigus, bet kalbame apie nedidelio biudžeto skirimą tam, ten toj srity, kur galima kažką pasiekti. Kaip sakė panas Fernandesas, turime laiko iki 4 birželio teikti pasiūlymus dėl 16 metų biudžeto šioje srityje. Bet aš norėčiau jau dabar pasakyti, kad neturėtume pamiršti ir pateikti pasiūlymų vartotojų srityje. Vartotojų apsaugos, vartotojų teisų. Reikia būtent tai pabrėžti ir man tai aiškiai yra prioritetas 16 metams. Ačiū. Ačiū. Ar dar kas nors iš kolegų norėtų kalbėti, dairausi po salę? Ne. Ar komisija norėtų šiuo metu ką nors pakomentuoti? Ne. Aš turėjau užduoti šį klausimą. Ar pranešėjas turi kokių na, paskutinių komentarų, ar norite tarti dar keletą žodžių? Taip, noriu padėkoti Jums už išsakytus žodžius. Noriu pabrėžti jau nuveiktą darbą jūsų pranešėjos nuveiktą darbą. Tas darbas jau pakankamai pasistumės į priekį. Na, visada reikia atminti, kad paral... ES biudžetas, ne parlamento, jis yra per mažas, bet ES biudžetas sudaro maždaug vieną procentą bendrųjų nacionalinių pajamų. Tai yra vienas procentas E, panašus į BVP 1 procentą. JAV tai yra 20 procentų. Tai yra biudžetas skirtas investicijų. 24 procentai to biudžeto yra skirta investicijams. Tik 6 procentai yra skirtas administracinėms išlaidos. Biudžetas šis turi pridėtinę vertę. E, biudžetas kur e, dauguma valstybių narių e, duoda apie 50 procentų viešųjų investicijų. Ir aišku, tai yra, mes norime, kad šio biudžeto pinigai būtų panaudoti gerai ir e, tai ginsime visuomet. Reikia, kad visi taip pat suprastų ir žinotų, kad kai ES e, padidėjo iki 28 e, valstybių narių, tas biudžetas pasiekė 1 procentą. Kai kurie klausimai dėl vidaus rinkos e, iškelti gerai. Šie, šis biudžetas skyrios įremti. Dabar žinome apie plano, Junkerio planą, kurio tikslas yra stiprinti vidaus rinką jeigu kalbėsime apie investicijas skaitmeniai darbo atvarkiai, energetikai, sudarinimui, tas sudarinimas ir stiprinimas yra labai svarbus. Aš suprantu, kokie prioritetai yra vartotojų programos prioritetai, Nepamirškime, kad turime 500 milijonų vartotojų. Ir taip pat kalbant apie muitų sąjungą ir 15 procentų yra iš muitų surinkama į biudžetą, tai aišku irgi yra labai svarbi suma biudžetui, todėl kova su sukčiavimu yra taip pat vienas iš prioritėtų galimybė sukurti platformą ginčių sprendimui. Aišku, tai yra svarbus vartotojų apsaugos programos aspektas. Šiuo metu negalima pasakyti, kokios, kokie yra skaičiai, kuriuos įgaus ta programa. Aš tiesiog sakau, kad kai kalbu apie muitinių programos veiksmus, kurie yra numatyti e, kuriems biudžete skirtas 71 milijonas. Ar e, vartotojų programa sudaro 25 milijonus. Taigi, pamatysime, kaip veiks tie du bandomieji projektai, parengiaminiai veiksmai. E, Na, dėkoju Jums už Jūsų paramą, už, už Jūsų informaciją apie Jūsų prioritetus, kurie eina tą kryptimį, kurios aš rengiuosi paminėti pranešime. Ir pažiūrėsime, ar e, mums pavyks suderinti, suartinti mūsų nuomonės per jūsų tekstą ir per jūsų pakeitimus. Ačiū. Thank you, Mr. Fernandes. Ačiū ponė Fernandesui, kad atvykote pas mus į mūsų komitetą. Noriu pabrėžti, kad terminas nuomonės privertimui atidavimui yra 24 balandžio, nuomonės projekto svarstymas 6-7 gegužės, 12 gegužės pakeitimų svarstymas, balsavimas bus 12 gegužės, birželio O biudžete bus svarstama 17 birželio. Ačiū, ponė Fernandesai. Dabar paskutinis darbuotojas klausimas pranešimas apie prekybą produktais iš ruonių. Mūsų prašinėjas yra Kristianas Silvijų Busoj ir suteikiu žodį pranešėjai. Thank you very much, Madam Styler. Ačiū, ponė Staler. Pirmiausia, aš norėčiau padėkėti, padėkoti šiandien pranešėjams, jų padėjėjams ir IMKO sekretoriato darbuotojams už jų darbą pastarosime savaitėmis ir už tai, kad jie darė viską, kad mes galėtume dirbti pagal labai sudėtingą darbų tvarkaraštį. Kompromiso siekime pasiekti birželio mėnesį. Aš norėčiau padėkoti koordinatoriams ir imko atstovams už tai, kad jūs sutikote, kad būtų pataisyta mūsų posėdžių darbo tvarkė. Pirmiausia, aš norėčiau išsakyti savo pastabą. Po to, kai aš buvau susitikęs su Grin, uh, Grinlandijos, Danijos ir Danijos parlamento atstovais, su komisijos atstovais, aš prieėjau išvados, kad uh, kad e, e, nedidelio masto medžio, ruonių medžioklė negali pakengti jų gyvenamai aplinkai, jeigu ta medžioklė nėra komercinė. Inuitų e, medžioklė padeda inuitams išgyventi. Jų gyvenimo būdas yra labai kuklus. Šimtmečiais jie medžioja ruonius, tai yra jų kultūros ir tradicijų dalis. Be to, jie, e, jiems rūpi gerų, gyvūnų gerovė. Jie niekuomet, pavyzdžiui, e, nemedžioja ruonių jauniklių. Ir šis pasiūlymas nėra vien techninio pobūdžio, jūs pamatysite, kad šiame dokumente yra ir šiokių tokių su politika susijusių klausimų. PPO parengė rekomendacijas ir taisyklės praeito metų birželio mėnesį kuriame yra kalbama apie bendrąją reglamentą dėl priekybos e, produktais iš ruonių. Be to, jos siekiama yra užtikrinti, kad reglamentas numeris 737-2010 metų atitiktų e, minėtus nutarimus ir pateiktas rekomendacijas. Aš e, džiaugiuosi, kad komisija nori suderinti dabar galiojančius teisės aktus su PPO E, taisyklėmis ir rekomendacijomis ir aš dėkoju komisijai už puikų dialogą ir bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad komisija šiek tiek e, vėlavo pateikti savo pasiūlymą. Ir dabartinio teisės e, akto 7 straipsnė yra, yra numatyti terminai, kurių nebuvo visiškai laikomasi pasaulinės priekybos organizacijos rekomendacijos pateiktos 2009 metų bendram reglamentui nurodo, kad reikia kažką daryti su JIV e išimtimi. Ir komisija galvoja apie tai, ar galima būtų numatyti kitaip apibriežti išimti, taip, kad ji neprieštarautų PPO PPO taisyklėms. Dabar dėl čia buvių e, išimties, tai yra inuitų ir kitų čia buvių bendruomenių e, teisė e, medžioti ruonius. Aš savo dokumente pabrėžiau, kad ruonių medžioklė yra čia buvių ir inuitų gyvenimo būdo dalis. Ji padeda jiems išgyventi ir užtikrinti tvarų jų bendruomenių gyvenimą. Taip pat jie prisideda prie tradicinės e, priekybos tarp tų bendruomenių. Mes stengiamės e, suderinti prieštaravimus, kurie iškilo taikant 35-31 straipsnių nuostatas. Komisija sako apie tai, kad reikia apriboti produktų iš ruonių patekimą į rinką ir kad tos apimtis turėtų būti tokios, kad, būtų, kad neliktų jokių abejonių, kad medžioklė nebuvo vykdoma komerciniais tikslais. Ir jūs tikriausiai suprantate, kad labai sunku yra nustatyti, kada tradicinė medžioklė virsta komercinė medžioklė. Šeštasis pakeitimas. Tenai kalbama apie ruonių medžioklės licencijas. Man atrodo, kad tas pakeitimas, aš suprantu, kad tos nuostatos sukelia problemų kanadiečiams ir kad galima būtų net jas traktuoti kaip diskriminacinės. Ir todėl aš manau, kad šešėlinių pranešėjų pasiektas susitarimas leidžia mums pabrėžti, kad medžioklė turėtų būti vykdoma laikantis gyvūnų gerovės reikalavimo. Taip pat noriu pasiūlyti, pasakyti Jums, kad 5 straipsnio A dalis numato, kad piliečiai turi teisę gauti išsame informaciją apie tai, ar produktai iš ruonių yra teisėtai sužmėjoti ir ar jie sumedžioti yra inuitų ar kitų čia buvę bendruomenių. Ir tokio tikslo galima siekti ir pagal vartotojų teisų apsaugos e, reglamento antrąjį tikslą. Nes, bet čia iš esmės mes kalbame ne apie produktus iš ruonių, bet apie būdinybę užtikrinti, kad žmonės, pardami bet, kokias, e, bet kokius produktus, būtų tikri, kad tie produktai nepažeidžia teisės aktų. Septintasis straipsnės. Tai yra ataskaitų teikimas. Man atrodo, kad. De, de, kad e, nesilaikoma dabar galiojančių reglamento 7 straipsnių reikalavimų, kuriuose yra nurodyta, kokie kriterijai turi būti taikomi ataskaitoms. Komisija turėtų nepamiršti, kad inuitai ir čia buvę bendruomenės, kitos čia buvę bendruomenės turi teisę gyventi ir užsimti tą veiklą, kuri, užtikrina jų, kuri yra jų išgyvenimo šaltinis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir man bus labai įdomu išgirsti, ką e, nori pasakyti kolegos ir ką norės pasakyti komisijos e, atstovai. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį šešėlinėms pranešėjams. Krista Šaldimose, šešėlinė pranešėja iš socialistų frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu danų kalbą ir tikrai pasistengsiu kalbėti daniškai. Gerne starte med at sige, at da vi øh, arbejdede Norėčiau pradėti nuo to, kad e, tarsi keletą žodžių apie ruonių produktų, ruonių, ruonių medžioklės ir jų produktų eksporto draudimą. Tai labai gerai, kad buvo tas draudimas patvirtintas, jo tikėjomės. Tačiau tai nėra dabartinės diskusijos tema, apie tai mes turėtume, aiškiai, kalbėti. Pranešėjas minėjo Mums reikėtų pasvarstyti apie tai, kaip pasaulio prekybos organizacijos atinkamas sprendimas turėtų būti gyvendinamas ir tas teisės aktas patvirtintas, kuris galioja taip pat ir čiaboviams. Man labai svarbu tarti keletą žodžių apie tai, kaip kalbėjo pranešėja. Labai svarbu, kad e, eskimų naudojami Nurodomi medžioklės metodai nekelia jokių problemų, todėl labai svarbu, kad ir toliau būtų užtikrinta galimybė deramai reaguoti į šį sprendimą ir atsižvelgti į tai, kad čia buvių bendruomenės, eskimai, jenuitai toliau turėtų galimybę medžioti ruonius ir taip išlikti, turėti tam tikrą, toliau e, praktikuoti savo gyvenimo būdą. Greenpeace atstovai taip pat laikosi mūsų nuomonės apie tai, kaip turėtų būti medžiojami ruoniai, kai neprieštarauja ir gamtos dėsniams bei nustatytiems mūsų kitiems standartams. Todėl labai svarbu, kad parlamente turėtume galimybę, numatytume tokią galimybę taikyti atitinkamas išimtis ir iš iš tiesų taikyti. Tai yra įmanoma, kad ir kad būtų įmanoma ir toliau medžioti ruonius, kadangi toms vietinėms tautoms ir bendruomenėms ruonių medžioklė yra sminė jų egzistavimo prielaida. Noriu pasakyti, kad didžioji dalis pranešėjo parengtų pasiūlytų pataisų mums yra priimtina, galbūt galima būtų pasirinkti kai kurias kitas formuluotės, tarkime, dėl šeštojo pakeitimo. Manau, kad būtų galima šiek tiek e, pakeisti formuluotės, jas pritaikyti. Man labai svarbu, kad būtų užtikrinta galimybė ir toliau taikyti šią išimtį, jos niekaip neriboti. Todėl galbūt aš ir pati pateiksiu tam tikrus pakeitimus dėl apibrėžčių patikslinimo susijusio su ruonių medžioklės apibrėžimu reaguodama į pranešėjo teikiamus pasiūlymus. Turiu pasakyti, kad e, susidurime su tam tikrų iššūkių, norėdami visiškai uždrausti ruonių medžioklę Europoje. Turėtume ieškoti naujų būdų ir formuluočių, kaip atsižvelgti pasaulio prekybos organizacijos nutarimus, tačiau taip pat turėtume matyti ir tam tikras teritorijas saugomas, pavyzdžiui, Baltijos jūroje, kad galėtų atsigauti tam tikrų žuvų rūšių ištekliai, tačiau turėtume šimties tvarka leisti medžioti ruonius ir pardavinėti ruonių kilmės gaminius ir produktus. Todėl aš visiškai pritariu teikiamus pasiūlymus, taip pat ir raginimui komisijai atlikti tinkamą poveikio vertinimą tam, kad um, būtų galima atsižvelgti į tvirtimo teisės akto padarinius. Taip pat reikėtų tam tikrą informavimo kampaniją surenkti, paaiškinti Europos piliečiams, kad gaminiai iš ruonių kailių yra gaminami nepažeidžiant ES taisyklių, nekantri laukiu tolesnio bendravimo su pranešėju, kitais šešėlės pranešėjais ir tikiuosi, kad parengsime tokį dokumentą, e, kuris bus visiems primtinas ir parengsime jį per nustatytus terminus. Dabar šešėlėms priešėms teikimas žodis kitiems. Ačiū. Pirmininkė, ačiū pranešėjai, kad ėmėsi šio klausimo, kad, e, kadangi jis yra pakankamai sėtingas, laiko skirta nedaug, jūsų pranešimo projekte pateikimi pasiūlymai yra priimtini, juose atsižvelgiama į įvairių aspektų, kuriuos būtina svarstyti. Aš manau, kad svarbiausias dalykas yra atitikti mums PPO priimtus sprendimus, jų laikytis ir mano bendroji pozicija yra tokia, kalbant apie tam tikrus specifinius aspektus, pasižymėjau pranešėjo pranešime trečioje konstatuojamoje dalyje teikiame pasiūlymą. Tai, kad jis siūlo išbraukti komisijos nuostatą dėl to, kad nėra e, jokių e, humaniškų žudimų, žudimo metodų ir aš manau, kad e, nereikėtų to daryti reikėtų šio pasiūlymo priimti, nes pirmą kartą, kai buvo tvirtimas reglamentas, buvo sutarta, kad e, vis tik tai nėra humaniškų žaidimo metodų. E, taigi to jau dabar minėti dar kartą nereikia, išskyrus dvi išimtis. Tiksliau kalbant apie dvi išimtis. Mano frakcija visiškai pritarė išimčiai, kuri turėtų būti taikoma čiabuvėms, eskimams, kadangi ši bendruomenė, ši bendruomenė išturta paprasčiausiai gyvena iš ruonių medžioklės ir sugeba išlikti. Todėl aš manau, kad būtų užtikrinti tos išimties taikymą, kalbant apie jūrų ištek, išimti taikomą jūrų išteklių valdymui. E, dėl šios išimties man kyla šiek tiek daugiau sunkumų, kadangi buvo platesnio masto kompromiso sudėdamoji dalis ir be šio kompromiso mes negalėsime e, sulaukti pritarimo bendram dokumentui. Tačiau PPO taisyklės yra visiškai aiškios. PPO teigia, kad būtina atsisakyti šios išimties. Noriu paklausti pranešėjo kitų šešėlinių pranešėjų, ar galima šiek tiek e, nusileisti šioje srityje, ar čia yra kokie, esama kokios nors manevro laisvės. Kitas pastebėjimas ir e, klausimas komisijai, kaip ji pasinaudos savo galiomis, užtikrindama, kad nebūtų piknaudžiaujama išimtimis e, komercinės žvejybo e, medžioklės srityje. Manau, kad tikrai kiltų nemažai sunkumų tinkamai kontroliuojant komercinę medžioklę, kaip komisija ketina tą užtikrinti. Iš esmės pritariu komentarams dėl informavimo E, kampanijos, jeigu tik tai šiai kampanijai skiriamas ar skirsiamas biudžetas kuo mažesnis e, tam, kad e, būtų galima piliečiams paaiškinti, kad ruonių kilmės produktai yra teisėti, jeigu jau jie, jais yra prekiaujama mūsų rinkoje. Taigi noriu padėkoti už likščionį bendarbiavimą ir laukiu tolesnį bendarbiavimą su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais. Ačiū ponui Daltonui, liberalų vardu, šešėlinė pranešėja. Prašau. Ačiū, noriu padėkoti pranešėjai už puikų pranešimo projektą. Taip pat noriu padėkoti pranešėjai ir už puikų darbą, už e, sustikimą su Grenlandijos delegacija ir Danijos parlamento delegacija. Ačiū Jums už tai. Pranešėjas prašo pateikti pastabas dėl projekto. Aš manau, kad jums pavyko rasti gerą balansą, gerą pusiausvyrą. Kaip aš įsivaizduoju, daugiausiai dėmesio skirite tam, kaip atsižvelgti į PPO taisyklės ir e, laikytis e, PPO taisyklių ir tuo pat metu kerpti išimtis, ypač inuitams taikomas išimtis. Tačiau konkrečiai jūs taip pat klausėte mūsų nuomonės dėl MMRM išimties. Nemanau, kad e, tai spindi visapusiškai jūsų projekte, reikėtų stipresnės formuluotės. <clears throat> Manau, kad taip, e, taip yra dėl darybų su komisija, todėl <clears throat> norėčiau paklausti, suabejoti, ar MRM reikėtų visiškai išbraukti tą išimtį, ar palikti. Man asmeniškai atrodo labai keista ir nemoralu, jeigu kursime tokią situaciją, kuomet galime sumedžioti ruonį, pavyzdžiui, Baltijos jūroje, bet tas ruonis turi būti išmestas. Jeigu kadangi kai tuo tarpu visiškai uždraudėme išmesti sugautas žuvis. Man atrodo, tai yra prieštaravimas ES politikai. Tačiau, kiek žinau, dėl MRM išimties kalbama INTA komiteto nuomonėje, todėl mes irgi turėtume šią išimtį analizuoti. Kaip minėjau, pranešimas dėl inuitams taikomas išimties yra geras ir aš pritariu e, pranešė komentarams dėl inuitų kultūros, jų ruonių medžioklės tradicijų ir aš e, su to sutinku. Taip pat pritariu tam, ką jūs sakote pranešime apie visuomenės informavimo kampaniją. Žinoma, tai neturėtų būti reklama ar pardavimo reklama. Tiesiog, kai turėtų būti skirta išriškinti tiems nesupratimams, nes dažnai europiečiai mano, kad inuitams draudžiama medžioti e, ruonius. Taigi ši informavimo kampanija turėtų panaikinti tokius nesusipratimus. Būtent toks turėtų būti tokios kampanijos tikslas. Taip pat, man atrodo, labai gerai, kad pranešėjas pabrėžia, kad komisija privalo šio argumento poveikį įvertinti. Nes aš tikiuosi, kad mes suprantame, kokį įtaką draudimas ir ES reglamentai turėjo inuito bendruomenėms, e, ypač Grenlandijoje, todėl man atrodo būtina, kad būtų atliktas poveikio vertinimas dėl šio reglamento. Dar kartą dėkoju pranešėjai už puikų darbą ir e, lauksime tolesnio bendradarbiavimo su pranešėju ir šešėlinės pranešėjas. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis žaliesiems. Guoja Man atrodo, šiandien pranešėjų nėra. Taigi, ponas Dura. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai, pirmiausia, pabandysiu, e, kad nebūtų nesupratimų. Tai aš e, džiaugiuosi, kad gyvūnų gerovės klausimas yra traktuojamas labai gerai. Ir jau buvo pasakyta, kad nėra e, gero metodo nužudyti ruonį. Na, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai ir dėkoju pranešėjui iš jo darbą, kad e, negalima šio reglamento keitimo panaudoti tam, kad e, pradėtume naują diskusiją ar grįžtume prie tų elementų, kurie yra, dėl kurių jau sutarta šiame parlamente. E, Tik kiek tai, kiek rūpi mums. EPP kelia klausimus, PPO kelia klausimus dėl dviejų dalykų, dėl ar jūros ištekliai jos išrams netaikomos kažkokios tai išlygos ir mes čia palaikome komisijos poziciją ir dėl inuitų. Man atrodo, kad čia irgi vienbalsiai mes manau, kad mes nenorime, kad tie vietiniai gyventojai negalėtų toliau tęsti savo tradicijos, ir kaip reikalauja PPO ir, ir komisija. Ir kaip kalbame parlamente, turime rasti pusiausvyrą tarp išgyvenimo ir e, komercinės veiklos. Taigi tai yra svarbiausia, kiek tai mums aktualu. Nes mes palaikome pranešėją šią prasme, kad reglamentas ir komisijos pasiūlymai neprieštarautų inuitų tautos išgyvenimo na, būtinybėms. Ačiū. FDD. Marko, prašau. Grazie, relatore. Noi siamo... Ačiū pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai Mes visiškai pritarėm tam, kad produktų iš šonių, prekyba produktus iš šonių būtų uždrausta. Tai yra nepaprastai žiauri prekyba. Tai yra akivaizdu, jeigu pažvelgsime tai, kaip yra gaunama žaliava šiems produktams gaminti, kaip yra žudomi ruoniai Mane tikrai sukrėtė e, pasakojimai apie tai, kaip ruonių jaunikliai yra žudomi e, harpūnais ir velkami tol, kol jie nenugaiš. E, tai yra žiaurios praktikos ir labai dažnai produktai iš ruonių patenka į nelegalios priekybos tinklus. ir dažnai tą nelegalę priekybą užsieima organizuotos nusikalstamos grupuotės. Ir manau, kad visos valstybės narės turi daryti viską, kad užtikrintų, jog ruoniai nebūtų medžiojami ir kad būtų numatytas labai griežtos baudos už šio draudimo nesilaikymą. Dėkoju. Pas mus atvyko ponas Dorman, Jisai mums papasakos apie šio klausimo aspektus, apie kurios buvo kalbama kovo pabaigoje vyksiančioje Europos parlamento ir e, Šiaurės vakarų šalių parlamentinėje asamblėjoje. Ir e, bendradarbiavimas su jūsų komitetu yra tikrai nepaprastai svarbus. Dėkoju Jums už šią galimybę kreiptis į Jūs, kalbėsiu daniškai. Šis klausimas rūpi daug kam. Šiame parlamente ir kitur. Nemažai jau šiandien buvo pasakyta, kad ruonį medžiojami dažnai neįtin švelniai, neįtin gražiai. Ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs suteikėte man galimybę papasakoti Jums apie diskusijas, kurios vyko Europos e, Sąjungos ir Šiaurės vakarų šalių parlamentinėje asamblėjoje, kuri vyko da, e, čia, Europos parlamente, kovo 26 dieną. E, Islandijos Farerų salų Kiti atstovai pasakojo apie e, rūnių medžioklę ir be abejo kalbėjome ir apie PPO ir apie bendradarbiavimą Arkties regione ir klimato kaitą. Produktai iš ruonių. Iš esmės, Ferrero salų atstovai pritarė pasiektam susitarimui. 2009 m. ES reglamentas dėl priekybos produktus iš ruonių ir 2010 metų gyvendinimo reglamentas padarė e, daug žalos inuitų bendruomenėms gyvenančioms Grenlandijoje. Be to, mums buvo papasakota apie tai, kad ruonių odos gaminių e, rinka praktiškai e, žlugo, nepaisant to, kad šiems produktams buvo numatyta atskira išimtis. Kolegos mums taip pat papasakojo apie tai, kad ruonių medžioklė yra neatsiejama vietos bendruomenių gyvenimo ir tradicijų dalis. Jie verčiasi šią medžioklę jau šimtmečiais. Nepamirškime, kad čia Europoje mes galime valgyti ir jautieną, ir keulieną, o tose šiaurėje esančiose teritorijose da, surasti maisto nėra lengva. Galima kalbėti apie medžioklės metodus, nes e, mums buvo paaiškinta ir parodyta mūsų susitikime, kad tie medžioklės būdai yra humaniški. 2014 metais e, PPO e, grupė, kurią vadovavo Kanada, Kanada ir prie kurios prisidėjo Islandija, paprašė paaiškinimų. Mes plėtome bendradarbiavimą su šiaurės šali, vakarų šalimis ir mes kalbame apie tai, kaip medžiojame rorūnai, taip pat kalbame apie rakties regiono darnų vystimasi ir apie tai, kad reikia atskirti ruonių medžioklę Grenlandijoje ir ruonių medžioklė, pavyzdžiui, Kanadoje. Čia galima taip pat ruonių medžioklę palyginti ir su banginių medžioklė. Iš esmės negalime jų tapatinti, tai yra visiškai skirtingi medžioklės būdai. Pone pirmininkė, kai mes kalbame apie bendradarbiavimą Arkties regione ir apie kovą su organizuotų nusikalstumumu, turėtume nepamiršti, kad mes visi pritarėme savo partneriams iš Arkties regiono ir mes visi manome, kad ruošintis klimato konferencijai vyksančiai Paryžiui mes turėtume padaryti nemažai namų darbų. Arkties regionas labai smarkiai nukentėjo nuo klimato kaitos ir nereik turėtume to pamiršti. Dėkuoju, labai įdomi buvo jūsų kalba. Ponas Jan Nilsin, prašau. Ačiū. Aš kalbėsiu apie ruonius Baltijos jūroje ir minėsiu taip pat ir kitas išimtis, kurios yra taikomas tam, kad būtų tvariai valdomi jūrų ištekliai. Komisija ignoruoja šiaurės šalių interesus, vis, visiškai nesistengia šiek tiek aptvarkyti PPO taisyklės. Baltijos jūros regione yra šiokių tokių ypatumų. Mes galime kartu ir da, išsaugoti ruonių populiaciją ir kartu verstis medžioklę. 50 52 tūkstančiai ruonių gyvena Baltijos jūroje, Suomija su, sumedžiojo šiek tiek daugiau nei 500, Švedija 300 ir kitos e, šalės e, kiek mažiau. Taigi čia galima kalbėti apie jūros išteklių valdymą ir apie tai, kaip mūsų pasangos dera su žuvininkistės politika. Čia yra kelios problemos. Jeigu bus atsisakyta tos išimties, tuomet bus kišamasi į nacionalinį kompetenciją. Antra, visiškai neetiška yra medžioti gyvūnus ir po to juos išmesti. Aš galiu Jums pasakyti, kad čia buviai ir medžiotojai tikrai nenori dalyvauti tokio pobūdžio medžioklėje. Išsaugota yra tvarų jūrų išteklių valdymą garantuojanti išimtis. Ir kai mes jos prašėme, mes e, kartu sudėkė savo pastangą Švedijos e, Suomijos, Estijos vyriausybės pateikė savo argumentus. Ir čia yra šiek tiek manevro laisvės, tačiau komisija visiškai tai ignoravo. Mes manome, kad PPO sprendimo privalu laikytis. Ir mes nenorime prieštarauti PPO pozicijai, tačiau mes nepritarėme komisijos pasiūlymui. Ir manome, kad šiaurės šalims taikoma šiuo metu e, išlyga, kuri leidžia užtikrinti tvarų jūrų išteklių valdymą, yra nebereikalinga. Aš manau, kad mes turėtume taip pat ir nepamiršti GETS susitarime esančias nuostatas susijusias su gamtinių išteklių išsaugojimu. Ir šiaurės šalims taikoma šimtis turėtų būti performuluota, taip kad galima būtų užtikrinti, kad kad e, nedidelio masto ruonių medžioklė, kuri padeda mums valdyti, e, tvariai valdyti jūrų išteklius, nebūtų panaikinta. Ir manome, kad komisija turėtų taip pat atlikti tokios medžioklės poveikį jūrų ištekliams, ruonių populiacijai ir žuvininkystė, e, žuvų ištekliams. Negalima netiesiogiai reglamentuoti medžioklės pavyzdžiui, nustatant kažkokius reikalavimus tam, kaip yra naikinamos gyvūnų atlikos. Aš manau, kad mums tikrai reikia labai gerai viską pasverti, kad tam, kad galėtume užtikrinti tvarų jūrų išteklių valdymą. Komisijos atstovai yra salėje, būtų neblogai turbūt ir jų nuomonę išgirsti. E Prekybos ir aplinkosaugos generaliniai direktoratai dalyvauja sostinčius klausimus. Martin Lukas yra salėje ir Hans Stilstra. Suteiksiu jums žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Labą dieną. Norėčiau pristatyti mūsų požiūrį tai, kaip turėtų būti gyvenimi PPO sprendimai kuriais yra grindžiamas mūsų pasiūlymas, tada pereisiu prie atitinkamų išimčių, kurios taikomas čia e, buvių tautoms, kalbant apie PPO sprendimų įgyvendinimą, tai jis, mes pasirinkome ribotą požiūrį siekiant tik tai pašalinti tam tikrą nenuoseklumą, kuris e, yra aptinkamas PPO sprendimuose. Ta darome dėl dviejų priežasčių. Pirmoji priežastis yra pakankamai griežtai nustatyti PPO terminai, per kuriuos mes turime iki šių metų spalio mėnesį prisimti atitinkamus įsipareigojimus dėl sprendimo gyvendinimo. Tas terminas negali būti pratestas, jeigu ES nori, kad e, būtų laikomasi tarptautinių įsipareigojimų. Kitas <clears throat> dalykas yra tai, kad būtina jau pirmojų bandymų PPO sprendimą įgyvendinti tinkamai. Negalima to daryti kelis kartus, nes priešingų atveju PPO gali būti dar kartą apskūstas jūsų netinkamas sprendimo įgyvenimas, todėl komisija konsultuodamasi su suinteresuotais subjektais parengė tokį pasiūlymą, kuris, kurio būtų tinkamai gyvendinamas PPO sprendimas. Kodėl pasirinkome tą chirurginį ribotą požiūrį? Todėl, kad mes turime siekti ginti mūsų teisino visumą su išimtimis. Tai yra vienintelis dalykas, kurį turime ištaisyti. Turime nusekliai laikytis savo žiniavoje patvirtinto požiūrio dėl būtinybės apginti mūsų iki šiol sikovotas pozicijas Pirmą kartą ES pasirinka tokį požiūrį įgyvendindama PPO taisyklės. Taip jau yra įvykę prieš kelis metus, kuomet e, Kinija patikė skundą dėl ES e patvirtinto e, reglamento kovai su dempingu. Ir Europos Sąjunga gyvendino tik tai tam tikras PPO sprendimo dalis, nei daugiau, nei mažiau. Ir tiek tuo metu, tiek dabar Europos Sąjunga vadovavosi priimdavo savo sprendimus e, tais aspektais, kurie buvo susijęs su teisiniu ginčiu e, PPO. Pranešimas atspin, pranešime atspindima tokia pozicija, toks požiūris, esame už tai dėkingi, nes tai yra labai svarbus žingsnis siekiant, kad būtų laikomasi ir gyveninti būtų PPO sprendimai per nustatytą laikotarpį, kalbant apie MRM išimti, e, į kurią būtina atsižvelgti, mes siūlytume panaikinti MRM išimti ir siūlytume pakeisti čia buvėms taikomą išimti, kadangi tai yra susiję, šie pasiūlymai susijęs PPO sprendimu, kalbant apie MRM PPO mano, kad ta išimtis apskritai yra nereikalinga, <clears throat> kadangi PPO mano, kad remiantis draudimu susijusiu su gyvūnų gerovė negalime taikyti e, vienai medžiokliai išimčių ir neleisti kitos medžioklės, kitokio pobūdžio medžioklės, tai yra komercinės medžioklės, tai būtų laikoma e, diskriminacija vienos medžioklės rūšies kitos atžvilgių. Tuo tarpu, kalbant apie medžioklės, e, ruonių medžioklės teisės išlaikymą čia buvėms, čia visą reikia vertinti kitame kontekste, kadangi ši medžioklė yra būtina jų egzistencijos prielaida. Taigi, draudimo atveju paprasčiausiai būtų neįmanoma pardavinėti ruonių kilmės produktų, kadangi čia taip pat būtų galima išvelgti diskriminaciją, uždraudus vieno pobūdžio žvejybą e, ir medžioklę ir leidus kito pobūdžio. Todėl mes numatėme tokią išimties pakeitimo galimybę, pagal kurią būtų ta diskriminavimo nuostata pašalinta. Taigi čia turime spręsti tam tikrą dilemą susijusią su šios išimties prigimtimi. Dabar norėčiau perduoti žodį Hansui, kad jis pakalbėtų apie čia buvams taikomas išimtis. Labai ačiū, aš taip pat norėčiau padėkoti pirmininkai už galimybę suteiktą komisiją pristatyti savo poziciją Pirmiausiai noriu paminėti, kad visiškai pritariu kolegų nuomoniai dėl pranešėjų nuveikto darbo. Noriu padėkoti už tai, kad rengiant pranešimą buvo vadovaujamas beveik tą pačią logiką, kurią mes grindėme savo pasiūlymą. Tai yra siekiu suderinti pasiūlymą dėl teisės akto su PPO sprendimais, PPO galiojančias taisyklės, aš tik apie jas kalbėsiu. Mums paliko nedaug veiksmų laisvės taikyti išimtis ruonių medžioklį ir ties, iš tiesų buvo labai sunku šias išimtis išsikovoti, mes tą galimybę sugebėjome išlaikyti, norėtume ją pasinaudoti, nes manome, kad čia buvių tautoms yra būtina turėti galimybę medžioti ruonius, pripažįstant, kad ta medžioklė yra jų tapatybės ir kultūros neatsiejama sudėdamoji dalis. Mes įtraukėme atitinkamas išimtis ir jas apibrėžiančius mechanizmus į teisės aktą pasitelkdami formuluotės, kurios būtų priimtinos ir dėrėtų su PPO sprendimais ir taisyklėmis, mes pasistengėme užtikrinti, kad tos išimtis būtų prasmingos ir jomis būtų galima pasinaudoti visiems, visoms čia būtų toms Grenlandijoje, Kanadoje, bet nors kitur. Taip pat palankiai vertiname pranešėjo mintis ir pasiūlymus dėl leidimų išdavimo pranešėjo nuomonė leidimų išdavimo tvarka neturėtų būti apibrėžiama šiame pasiūlyme. Dėl teisės akto jis paminėjo, įvardino atitinkamas priežastis. Šiuo metu mes e, modifikuojame reglamentą dėl ruonių medžioklės tam, kad jis atitiktų PPO nuostatas ir mes turėtume tokiu būdu vengti atitinkamų klaidų, kurias būtų galima vertinti kaip diskriminacinio požiūrio klaidas arba nuostatas, todėl palankiai vertiname pranešėjo sprendimus ir pasiūlymus šią linkme. Ačiū stiksiu žodį pranešėjui, baigiamam žodžiu. Ačiū labai trupai, dėkoju visiems kolegoms už jų bendro pritarimo žodžius. Žinoma, lauksiu geresnių formuočių ar kitų idėjų, dar aiškiau išdėstant šį tekstą, aš pritariu bendrai nuomoniai, kad neturime iš naujo pradėti diskusijų, kurios jau turėjome prieš keletą metų. Dabar mes te, te turime suderinti šį teisės aktą su PPO sprendimu kad nekiltų dar vieno bilinėjimos tarptautinių lygmenių pavojus. Ir tiesą sakant, aš nepritariu MRN išlygai. Daugelis teisinių patarėjus, kuriais konsultavomės, mano, kad tai pradėtų naują bilinėjimosi etapą, to mes nenorime. Aš pritariu naitų išimčiai, kaip jau sakiau anksčiau, ir manau, kad jų medžioklė yra legitimi ir atsižvelgiama į gyvūnų gerovę. Dėkuoju kolegams, kurie paaiškino situaciją, kad e, po praėjusio draudimo sumažėjo prekyba, nes dauguma žmonių mano, kad tai yra nelegali prekyba, todėl Reikia renkti informaciją kampaniją, kad inuitai teisėtai užsima tą medžioklę ir prekybą ir jį būtų skirta ne pačių produktų e, reklamai, nes tai netitiktų mūsų normų. Terminas trumpas, iki spalio mėnesio komisija turi parengti tolesnius veiksmus, todėl geriausia būtų balsuoti Liepos mėnesį arba vėliausiai rugsėjo mėnesį, tai laiko nėra daug. Tačiau po visų įvykusių susitikimų ir po šiandienės diskusijos aš pozityviai esu nusiteikęs ir optimistiškai. Manau, kad parlamentas užbaigs savo darbą laiku. O tuo metu tarpu mes bandysime, kad galime intensyviau diskutuoti ir su taryba. Dėkuoju visiems kolegoms ir nekantrai lauksiu gerų pasiūlymų. Ačiū pranešėjai, dėkuoju šešėliams pranešėjams terminai pakeitimams ir balandžio 28 jų svarstymas 6-7 gegužės, balsavimas komitete birželio 4, o plenarinė sesija rugsėjo mėnesį. Taigi Dėkoju kolegoms ir visiems nariams. Ir pabaigoje norėjau pasakyti, kad kitas posėdis įvyks gegužės 6 dieną 9 valandą. Ačiū ir pirmininkė dėkoja vertėjams.